Comenzamos nuestra audición. Pradėsime klausimą apie žodžio laisvę, demokratiją Hongkonge. Aš kaip pirmininkė padarysiu savo pranešimus vėliau, nes dabar turime užtikrintą e, video ryšį su asmenimis E, kurių paprašėme šiandien pasikalbėti su mumis, padiskutuoti. E, mes žinome e, iš naujausių žinių, kad vyksta rimti įvykiai Hongkongė ir norėtume tiesiogiai išgirsti nuomonę žmonių, kuri, kurie išgyvena tuos įvykius. Ir e, žinome, kad įvykiai keičiasi labai greitai. Du ekspertai, aktyvistai, kuriuos pasikvietėme šiandien ryte, e, vis tik tai pasirinko likti Hongkongė ir kalbėti su mumis iš ten. Mes pirmiausia turėtume E, pagalvoti apie tai, kaip sudaryti platesnį vaizdą apie tai, kas ten vyksta, kad paskui galėtume kaip Europos parlamentas, jeigu reiktų, galėtų e, tam tikrų būdų bendradarbiauti su tais, kurie palaiko demokratiją ir žodžio laisvę Hongkongė. E mūsų interesas, mūsų interesai pirmiausiai siejasi su žmogaus teisėmis, demokratija, tai yra mūsų pakomitečio kompetencija ir taip pat mūsų institucijos ir apie tai turėtume kalbėti su Kinės valdžia, Hongkongo valdžia. E, pakvietėme į šį klausimą žmonės, kurie puikiai išmano situaciją ir kurie e, dalyvavo tiesiogiai įvykiuose. E, vakar sulaukėme naujų žinių ir norėčiau apie tai pakalbėti su mūsų svečiais. Girdėjome, kad trys profesoriai, kurie yra, profesori, kurie yra lyderiai demonstracijų prašė studentų, kad jie e, jau paliktų gatves tam, kad būtų galima išvengti didesnių problemų smurto, kuris pasireiškia visai neseniai. Norėčiau padėkoti ES Hongkongo delegacijai, kuri padėjo mums surenkti šį klausimą. Taip pat dėkoju komiteto sekretoriatui, kuris užtikrino ryšį, taip pat, e, kurie e, pakvietė žmogus teisų specialistus Hongkonge ir kurie pasiliks šiandien ir dalyvaus diskusijose. Dabar pradėsime bendrauti video ryšio pagalbą, kad žmonės, kurie mūsų laukia kitoje pusėje, galėtų, kaip galima greičiau, pasisakyti. Pirmiausia, noriu pristatyti Jukai Lau, kuris vadovauja Hongkongo žmogaus teisų stebėsinos centrui ir dirba teisėkuros srityje kuris dirba taip pat su jungtinėmis tautomis. Jo paprašysime, kad mums pristatytų savo požiūrį, savo nuomonę apie įvykius pastarųjų mėnesių ir galbūt jis galės mums papasakoti apie e, galimas e, institucinės ir e, rinkimų reformas, kurias jo nuomonė reikėtų įdėkti Hongkonge. Aš tikiuosi, kad mes galėsime nesunkiai išgirsti. Pone Jukai, prašom, kada galite pradėkite. Labas rytas visiems, dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui štai, kad mus pakvietė išreikšti mūsų nuomonę apie pastarųjų dienų įvykius Hongkongė, taip pat e, pasakyti apie demokratinius e, poslinkius ir teisės mūsų teritorijoje. Aš vadovauju Hongkongo žmogaus teisų stebėjimo centrui, tai yra nevyriausybinė organizacija veikianti Hongkonge. E, mes veikėme vietos ir tarptautinių mastų tam, kad e, Hongkonge užtikrintume e, pagrindės žmogaus teisės. Ir po to, kai Britanija paliko Hongkongę, mes 20 metų pasisakome už Hongkongą atsiprašau už demokratiją ir pagal tarptautinio pilietinių ir civilinių teisių pakto 19 e, straipsnį mes e, dirbame ir taip pat 34 e, straipsnių bei Johannesburgo principais vadovaujamės savo darbe. Hongkongo policija pažadėjo E, savo rašte, kurį rodau jums, Liepos mėnesį 2011 e, metų e, pasižadėjo leisti mums atlikti žmogaus teisų monitoringą Hongkongo teritorijoje. Ir vis tik tai matome, kad ne visuomet mes galime patekti į tam tikras teritorijas ir žurnalistai taip pat apie tai yra pranešę. Policija riboja tam tikrus veiksmus. Dabartinis skaitinis judėjimas Hongkonge yra judėjimas pasisakantis už visuotinę rinkimų teisę Hongkongė. E. Jisai prasidėjo rugsėjo pabaigoje. Nepriklausomi stebėtojai nuo pat pradžios stebi, kaip vyksta tie procesai, protestai. Hongkongo valdžia e, E, neįtvert, neįtvirtina visuotinės rinkimų teisės ir e, vyriausiasis e, vykdantysis pareigūnas neužtikrina tos teisės. Teisė, kuros taryba taip pat turi tam tikrų problemų, kadangi numatytos yra tam tikros vietos tam tikriems gyventojų E, tam tikroms grupėms. Ir Kinijos liaudės kongresas yra nusprendę, kad 17 metais e, rinkimai Hongkonge, tiksliau mūsų žmonės nori, kad turi būti e, numatyti tokie rinkimai, pagal kurį kiekvienas žmogus turės vieną balsą. Tačiau taikomi apribojimai, nes kandidatus turi uh, paskirti e, komitetas, kuriam vadovauja Pekino, žmonės iš Pekino ir vadovaujamasi Pekino interesais. Ir dauguma komiteto narių tokie yra. Kitaip tariant, žmonės, kurie nėra patvirtinti Pekino, negali dalyvauti rinkimuose, jeigu Pekinas to nenori. E, išrinkti kandidatai turi taip pat būti patvirtinti Pekino, eidami savo pareigas. Ir tai yra e, netikra visuotinė rinkimų teisė, nes žmonės negali iš tikrųjų pasirinkti. Ir tai nėra vyriausybė, kuri paskui dirba, kuri būtų sudaryta atsižvelgiant į žmonių e, valią. Hongkongo vyriausybė e, skundžiasi, kad studentai e, rugsėjo 26 dieną neteisėtai įsiveržė į vyriausybės patalpas, bet studentai protestavo skvere, kuris yra prieš vykdomosios valdžios būstinę ir jiems nebuvo leista įeiti į pastatą. Valdžia sako, kad demonstracija yra neteisėta, bet žmonės iš visų Hongkongo kampelių susirinko apginti studentus, tačiau policija e, apsupo juos ir paskui buvo kai kurie žmonės e, areštuoti, sulaikyti tie, kurie buvo e, aikštėje ar prie jos. 20 27 rugsėjo policija apsupo studentus ir žmonės bandė studentus apginti, tačiau e, ir žmonės bandė prasiveršti pro policiją, bet policija taip pat ėmėsi veiksmų, kad sulaikytų žmonės. žmonės prašė, tiksliau studentai prašė, kad žmonės nebebandytų prasiveršti pro policijos apsupti į tą aikštę ir tada e, žmonės e, tarsi sustojo. Tačiau po to, po tam tikro tylos ramės laikotarpio e, policija panaudojo ašarinės dujas prieš protestuotojus, prieš protestuotojus ir e, policijos vadas sakė, kad e, Tai buvo padaryta dėl to, kad žmonės bandė prasiveršti pro policijos a, žiedą bet e, bent jau 20 minučių nebuvo uh, uh, naudojamos ašarinės dujos ir žmonės iš tikrųjų paprasčiausiai norėjo apsaugoti studentus. Jie nenorėjo imtis jokio smurto ir mes manome, kad uh, jėga buvo panaudota nepagristai ir neproporcingai. Policijos niekas tikrai nepuolė tuo metu ir uh, Taip pat niekas nebandė užsipulti e, studentų, bet paskui matėme, kad 87 kartus buvo panaudotos ašarinės dujos. Ir paskui e, policija užsipuolė e, protestuotojus taikius, pasinaudodama ašarinės dujas, E, taip pat lasdas ir e, visiškai ne, pasirinktinai e, panaudojo jėgą prieš protestuotojus. Taip pat gydytojai nukentėjo, kitas medicinos personalas, kuris teikė pagalbą pirmąją ir buvo, dėvėjo vilkėjo uniformas. Žurnalistai, taip pat žmogaus teisų stebėtojai nukentėjo, kurie žmonės, kurie buvo apsirengę e, tam tikrais drabužiais, uniformomis, kurie e, aiškiai nurodė, koks yra tų žmonių statusas. Mes matėme, kad vienas žmogus e, buvo pastumtas, susižalojo ranką, galvą, kitas buvo sumuštas policijos. E, policininkas jam spyrė. Taip pat nukentėjo tam kai kurie e, praeiviai ir nebuvo tam jokios priežasties. Policija atrodo yra nekontroliuojama. E, spalio 15 dieną septyni policijos pareigūnai areštavo įtariamuosius E, vieną įtariamai, kuris e, buvo, jam buvo uždėti antrankiai, jisai buvo sumuštas. Kitas atvejs, kai e, policijos vienas iš aukštesnių pareigūnų su lasda sumušė praeivį, kuris visiškai nesipriešino policijai, paprasčiausiai ėjo pro šalį. Lazdų naudojimas. E, Hongkongė dabar tai tapo įprasta priemonė, mušant žmonės per nugarą juos bandyti išvaikyti. žmonės patys prašo, kad e, policija nebenaudotų jėgos. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės patys kirstosi, kodėl dar reikia naudoti tas lasdas ir juos mušti. Taigi policija yra nebekontroliuojama, jie naudojasi tam tikromis galiomis, e, paprasčiausiai savo pykčių išreikšti. E, kaip gal jie turi dirbti labai e, ilgą darbo dieną, galbūt e, protestuotojai, ką nors jiems pasako, bet naudoti lasdas ar kitokiomis neteisėtomis priemonėmis veikti prieš žmonės. E, vien tik tai aišnant, kad esi pavargęs, dirbi ilgai, esi įpykęs, tai yra dalykai, kuriuos dėja turime pasakyti apie savo policiją, bet to situacija yra tokia. Stebėtojai taip pat e, buvo, e, jiems buvo liepta pasitraukti. Jeigu e, policijas nestebi žurnalistai ar žmogaus teisų stebėtojai, jie elgesi kur kas drąsiau. E, matėme, kad kitaip pasireiškia, jeigu e, spalio pradžioje e, taip pat buvo užsipulti protestuotojai. Bet policija, mes protestuotojus užpuolė kiti ir nie, policija nesėmė jokių veiksmų, prireikė kelių valandų, kol policija atvyko. Uh, į įvykio vietą. Taigi reiškia, kad policija negali žmonių apsaugoti. Užpolikai vėliau buvo sulaikyti. Tiksliau, e, protestuotojus perdavė policijai. E, bet policija juos paleido. E, šiaip e, policija prašė, kad žmo, tiksliau net nepaprašė žmonių koordinačių, tų, kurie galėjo paliudyti apie tam tikrus įvykius. Tai reiškia, kad e, policija visiškai nerūpi tie dalykai ir kadangi nebuvo surinkta jokių įkalčių, tai policija tuos e, sulaikytosius e, ir paleido vėliau, nes visiškai nesidomėjo tuo įvykiu ir nenorėjo surinkti jokių įkalčių. Taigi situacija yra sudėtinga, matome, kad gali prasidėti tam tikros represijos labai greitai, bet tikimės, kad Europos komisija ir parlamentas pateiks rekomendacijas ir paragins Hongkongo valdžią, taip pat Kinijos valdžią, spręsti politinės problemas politinėmis priemonėmis, o ne jėga. Policija Hongkonge taip pat turėtų e, naudoti jėgą tik tai būtinais atvejais ir nenaudoti lasdų kaip nuolatinės priemonės e, bandydama apraminti protestuotojus. Taip pat turime užtikrinti, kad policija e, imsis priemonių iškart, kai bus nustatyti tam tikri pažeidimai arba jeigu bus e, nustatyta, kad neteisingai buvo panaudota jėga prieš protestuotojus, stebėtojus ar žurnalistus, kad bus atlika, atliekami tyrimai ir kad e, įvykdę nusižengimus bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ir apie tai reikia kalbėti e, per ES Kinijos žmogaus teisų dialogą ir rimtai kalbėti apie tos dalykus. Nors mums pažadėta, e, pažadėtas principas e, viena šalis dvi sistemos, teisės ir laisvės Hongkongė susiduria su nuolatinėmis grėsmėmis. Kalbu apie žodžio laisvę, susirinkimų laisvę. E, jūs jau girdėjote apie susirinkimų laisvę, tačiau galiu pasakyti jums, kad nepaprastai daug pastaraisiais metais žmonių buvo sulaikyta. E, o dėl e, žodžio laisvės, spaudos laisvės, reikia pasakyti jums, kad tam, tam tikrai cenzūros veiksmai yra e, iššaukti dėl policijos spaudimo, dėl ekonominių problemų. Taip pat dėl verslo interesų, Kinijos verslo interesų Hongkonge, kurie vis stiprėja. Įvairios asociacijos e, e, teigia, kad tai yra rimta problema, kuri yra E, vis rimtesnį. Transliavimo, transliacijos pramonė turėtų būti nepriklausoma, bet kol kas taip nėra. Ir bandoma daryti spaudimą E, per licenzijas, nenorima pratesti atnaujinti licencijų transliuotojams, e, jeigu jie e, tariamai nesilaiko tam tikrų reikalavimų. Šimtai tūkstančių žmonių vienu atveju išėjo į gatves dėl to, kad vietiniai vienai televizijai nebūtų, nebuvo pratesta e, licencija. O jau kalbėsime apie e, visuomeninį transliuotoją. Vyriausybė valdžia ir toliau siekia, kad tas transliuotojas išliktų tarsi vyriausybės padalinys ir negalėtų nepriklausomai transliuoti. Turiu Jūs paraginti E, atsižvelgti deramai į visas šias problemas e, ateidyje. Tikimės, kad demokratija Hongkonge deramai plėtosis ir e, taip pat E, kad būtų raginama laikytis tarptautinio e, civilinių ir politinių teisių pakto, kad e, būtų mūsų pilietinės teisės ir demokratija būtų deramai apsaugoti. Labai ačiū. Labai ačiū Jums. Dabar pasisakys uh, Wong Vaik Wong Bensonas, kuris yra Hongkongo Baptistų universiteto atstovas. Jis pastaraisiais metais dirba taip pat demokratijos srityje ir yra specialistas jaunimo e, judėjimų srityje. Taigi jūsų mintys labai labai aktualios. Prašom. Okay. Thank you very much. Labai ačiū. Man labai malonu pasidalinti su jumis tais pastebėjimais apie tai, kas Hongkonge vyksta. Iš tikrųjų jau buvo paminėti kai kurie specifiniai atvejai, tarp jų a, tai, kaip a, policijos pajėgos naudojasi grubę jėgą, Ir taip pat kalbėjo apie tai, kaip Hongkongo žmonės reikalauja didesnės demokratijos šalyje. Na, visą tai remiasi įvairiais argumentais, idėjomis. Panas Lohas minėjo apie žodžio laisvę. Norėčiau ties vienu aspektu sustoti. A, tai yra Timo aspektais. A, taip, pirmiausia, vėl norėčiau paminėti, kad ir čia yra kontroliuojama per pastaruosius dviejatą, trejatą metų vyriausybė ketino e, skatinti nacionalinio na, švietimo dėgymą, programų įdėgymą. Na, e, taip pat Kinijos partijos, na, žiūrėjote teigiamai, vienas iš gerų tokių pavyzdžių yra tai, kad dokumentas, o taip pat visa papildoma medžiaga rodo, kad Kinijos komunistų partija yra yra progresyvi, e, tai yra partija, kuri, e, na, kuriai rūpi žmonių interesai. Yra iš tikrųjų e, susidomėjusi šitos nacionalinės programos kūrimu. Studentai nėra skatinami kritiškai mąstyti, pareišti kritinės kažkokias pastabas vyriausybei, vyriausybės atžvilgių. Na, dabar mes kalbame apie dabartinę Hongkongo valdžią ir todėl jaunų studentų grupės jie susiorganizavo ir protestuoja prieš vyriausybinės partijas. Taigi šitas vadovauja vienas e, Desuta. E, taip pat šitos grupės e, tiesiog daug dirbo ties šitą programą ir švietimo institucijos Hongkonge ketina įgyvendinti šitą nacionalinę programą Todėl, kad matau, kad labai daug žmonių, jaunų žmonių protestuoja prieš šią. Taigi vyriausybė vėl a, primetė šitą programą. Į deklaracijose patraukia žmonių dėmesį. Tas, tą patį galima pasakyti apie tai, kas Hongkongo vidurinėse mokyklose vyksta arba aukštesnio lygio mokyklose, kada dabar yra taikoma nauja sistema. Taigi yra nes tokios pagrindinės studijos, pagrindiniai kursai. Ir jos yra nukreiptos į analitinio, kritinio mąstymo vystimą. Žinoma, kada kalbam apie vietinius, nacionalinius, vyriausybinius e, klausimus, vyriausybė siūlo, kad jeigu jaunimas e, dalyvauja, e, kad šitas jaunimo dalyvavimas, jaunimo grupė dalyvavimas turėtų būtinai išbruktas iš programos. A, tai yra viena iš priežasčių dėl to, kas vyksta Hongkonge, nes kyla na, žmonių pasipiktinimas. Tiesiog ar nesustabdys tos naujusios programos kritinio mąstymo dėgymo. A, taip pat a, reikia priminti, kad vyriausybės naudojasi Pekino a, partijo įtaka ir kai kurie politikai Pekino arba Pekiną remintis politikai turi ketinimų tiesiog na, jau vieną kartą pabaigti su to kritiniu studentų mąstymu. Hongkongo vyriausybė imasi kai kurių veiksmų, kad galima būtų užgniaušti studentų reikalavimus. Uh, būtent keisdami programą mokyklinę. Kitas aspektas, ypač tai, kas jau buvo paminėta, na, norėčiau toliau pratesti, yra tai, e, kaip policija tvarkosi su o, šitais protestais, kurie vyko jau 65 dienas. Taigi buvo nu, pono Noda tokios pastebėjimai. Policija nesugeba parodyti tai, kad ką pagal jų pareigas jie turėtų daryti. Netaip elgėsi su protestuotojais. Čia galima paminėti keletą aspektų. Tris aspektų. Pirmiausia, Taigi tiesiog socialinė ta žiniasklaida naudosi kaip Facebook'u, pavyzdžiui, kad galėtų pamatyti, kokie yra ketinimai. Nesenai, netgi vakar, matėme e, socialinėje žiniasklaidoje, kad vienas įtartas policininkas sako, Facebook'e pasakė, kad čia tie visi protestuotojai tai yra nieka išlamštas kad jas visiškai nėra ko kreipti e, dėmesio. Ir todėl tai rodo, kad pačioje policijoje Hongkongė yra iš tikrųjų tokie neigiami e, jausmai įsigalėję e, protestuotojų atžvilgių. Kai kurie policininkai iš tikrųjų labai atvirai kalba apie a, savo pažiūras Ne, nes tiesiog naudojasi įvairiais dalykais, netgi pavyzdžiui, sikabina kai kokius ženklus ant savo uniformų, kurie rodo aiškiai, kokių idėjų, kokio požiūrio jie laikosi. Tačiau visą tai remiasi įvairiais pastebėjimais. Na, ponas Lochtas taip pat paminėjo Mes turime e, tokių įrodymų, kad policijos pajėgos taip pat naudojasi Pekino pajėgomis. E, taip pat, e, kad galima nebūtų dar labiau paštrinti šitą ir taip chaotišką situaciją. kai visas tas judėjimas e, stiprėja ir ypač tose vietose, kur vyksta demonstracijos, mes matome, kad e, padėtis tiesiog slysta policija iš rankų. Policininkas. Net policininkai turi profesionaliai e, atsakytis tai, bet jie na, suima, areštuoja. Uh, demonstrantus ir taip galvojame užbaigti. E, visą tai rodo, kaip policija reaguoja ir jų apskaitai požiūrį į visą tai, kas vyksta. Taip, apie savicenzūrą e, klausimas. Uh, Čia kalbame apie žiniasklaidą kaip Hongkongo ATV, Hongkongo TVD, taip pat kai kurie laikraščiai, ypač na, tie populiarieji laikraščiai, bendrinės spausdinami, pekinės spausdinami. O, tai tiesiog kasdieniniai laikrašiai, taikūn dienrašiai, vairiausi dienrašiai. Visą tą informaciją, kurioje randame e, duomenų, randame pranešimų apie vykstančius įvykius, visas tas judėjimas yra tiesiog vadinamas politiniu na, chaosu. Kai kurie laikraščiai. Taip pat, pavyzdžiui, prieš tris savaitės e, buvo e, rašoma, e, kad, pavyzdžiui, sovietinės institucijas, kaip vienas iš universitetų, tai tiesiog kalbama apie, apie tai, kad žodžio buvo pinigai dalimi trečiosiam šalims ir tuo pačiu tiesiog sukeliama baime, sukeliama žmonių, e, nes spaudimas yra daromas universitetui. Kol kas dar negavome jokių pranešimų apie na, tokį aišku atakavimą, apie policijos veiksmus, apie tai, kad policija dalyvautų. tas Occupy judėjimas. Taip, man atrodo, kad ir ateitie galime tikėtis, kad Pekino, pavyzdžiui, dalyvaus Pekino institucijos dalyvaus tokiuose judėjimuose. Ačiū. Muchísimas gracias, profesor. Labai ačiū, profesoriu. Ar jie galės dar mus girdėti, klausytis mūsų darbo? Taip? Puiku. Dabar suteiksime žodį Sharon Tanking Shun. Ji labai žinoma yra aktyvistė e, žmogaus teisų organizacijos Kinijoje. Ji yra e, aktyvistė, yra buvusi parlamente ir anksčiau Ji yra viena iš žmogaus teisų speciališčių, geriausiai žinomų, tiek Kinijoje, tiek kitur. Labai mm, su nekantrumu laukiame jūsų pasisakymo ir paskui pradėsime su visais trimis diskusijas. Thank you, Madam Chair. Good morning. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Aš esu dėkinga už šią galimybę prisidėti prie pasikeitimo nuotaikomis ir žiniomis svarbių momentų e, Hongkonge. Man tikrai didžiulė galbė kartu su ponu Lo ir ponu Vaikong Benson dalyvauti šiame posėdė. Pirmą kartą aš kalbu kaip Hongkongo e, gyventoja, gimusi Hongkonge ir tikrai tuo labai didžiuojasi. Mes dirbame daugiau nei 25 metus remdami pilietinę visuomenę ir Tienmeno uh, motinas. Taip pat dalyvavome jungtinių tautų žmogaus teisų apsaugos mechanizmuose. Šiuo metu esame labai aktyvūs Kinijoje ir stebime žmogaus teisų komiteto uh, veiklą, įskaitant ir Hongkongę. E Ir taip pat mums rūpi ir visuotinės rinkimų teisės klausimas. Situacija vietoje yra labai sudėtinga ir greitai besikeičianči. Jinai kelia daug iššūkių. Ir man labai sunku buvo ir buvo pasiruošti šiam pranešimui, kad netgi per kelias valandas šį savaitgalį e, taikus e, demonstrantų judėjimas, kuriuo žavėjosi visas pasaulis, taiga pasikeitė į E, dramatišką e, demonstraciją su daugybė policijos vykdytų areštų. Kaip jūs sakėte, Occupy judėjimo e, organizacija taip pat buvo slopinama policijos. Iš tiesų yra labai svarbus politiniai ir socialiniai klausimai. Hongkongo vyriausybė remiasi brutalia policijos jėga, kaip aiškiai pasakė daktaras Wang, naudojant politizuotą ir neprof neprofesionalių požiūrį demonstruotojų atžvilgių. Teismų panaudojimas e, teismų sprendimais siekiant išsklaidyti e, demonstrantų centrus Ir, o centrinės vyriausybės atsakas taip pat buvo autoritariškas ir labai aiškiai nuspėjamas. Net buvo tam tikri žodžiai, formuluotės panaudojamos, e, skėtinis judėjimas. Ir Hongkongo ir taip pat buvo cenzūra naudojama internete. Tam tikri dienraščiai, People's Daily, Chinkan News, e, jiems taip pat buvo uždėta ranka iš Pekino. Ir nuolatinio komiteto sprendimas taip pat buvo uždraustas. Ir e, tas judėjimas labai primena kitas revoliucijas e, šiame regione antikiniškos jėgos, JAV vakarų e, e, vyriausybės buvo kaltinamos, kad kišasi vidaus reikalus ir kad e, finansuoja tos masinius judėjimus. Visi šie oficialūs veiksmai atspindi ne vien kritinį nesugebėjimą vyriausybės tvarkytis, tačiau tai yra neveiksminga ir ilgalaikiu, ilguoju laikotarpiu nes e, neįmanoma sustabdyti demonstrantų, traukinys jau išvažiavo iš stoties. Visas judėjimas vyksta, tampa vis dinamiškesnis, kūrybiškesnis ir žinoma, šis judėjimas netgi gavo pozityvų ir, ir e, su tam tikrom humoro gaidom atspalvį. Netgi netgi e, e, apsipirkimo parduotuvėse atspalvį, nes tai atspindi e, vyriausybės reikalavimą, kad reikalaujant, kad visi piliečiai grįžtų normalų gyvenimą ir lankytųsi parduotuvėse ir, ir, ir apsipirkinėtų, o nedemonstruotų. Ir po policijos veiksmų demonstrantai persikėlė į kitą vietą ir nors jie, sto, jie stovi gatvėse ir Ir didžiuliuose ekranuose ant pastatų Hongkongo gatvės yra demonstruojami e, tam tikri reklaminiai filmai, kuriuos stebi demonstrantai. Ir visa tai rodo, kad autoritarnis režimas negali kontroliuoti ir sustabdyti pilietinio nepaklusnumo. Vyriausybės veiksmai prisidėjo prie radi, radi, radikalizavimo visos naujos kartos jaunų žmonių, kurie išaugo e, jausdami laisvos ir nepriklausomos pilietinės visuomenės dvasę. Jie tarpusavį jie jungėsi per socialinius tinklus, Jie organizuojasi, organizuotai e, rengia įvairius įvykius ir visa tai konstruktyviai prisideda prie taikių sprendimų ieškojimo. Labai svarbu žiūrėti plačiau ir toliau nei polarizuota ir statiškas stabdymas tų problemų ir tų klausimų, kurie iškelti lyderiams ir politikams. Labai jaudintis ir sunkus demokratinis procesas jau vyksta. Tačiau mes neturime pamesti iš akių svarbiausia susirūpinimą keliančias rytis. Pirmiausia, labai svarbu išsaugoti Hongkongo gyvenimo būdą, pagrindinės vertybės, teisinės vyriausybės principus, žmogaus teisės, taip kaip buvo pažadėta Kinijos ir Didžiosios Britanijos jungtinėje deklaracijoje. Tos svarbios, svarbiausios vertybės yra reikšmingos ekonomikos stabilumui ir tvarumui, e, Hongkongo ateities tvarumui. Antras dalykas. Hongkongo gyventojai yra iš, iš įvairių, įvairios kilmės, įvairiaus amžiaus ir įvairių pozicijų ir statusų. Jie supranta, kad visuotinė rinkimų e, teisės išsikovojimas nėra trumpas dalykas, tai yra ilgalaikis procesas ir galbūt užtruks net kelioms kartoms, kol bus pasiektas tikslas. Norėčiau papasakoti vieną istoriją. Aš kalbėjau su taksi vairuotojais, gatvių priekeiviais, įvairiaus amžiaus žmonėmis gatvėse. Ir aš pastebėjau ir jaunų vaikų e, grupės, kurie uh, dalino, iš krepšių dalino geltonus kaspinėlius kaip šios revoliucijos simbolį. Aš paklausiau tėvų, ar žino tie vaikai, ar jie supranta, ką jie daro. Mama sako, paklauskit jų pačių, aš paklausiau berniuko ir magaitės, kokią amžiaus jūs esat? Berniukas pasakė, aš esu penkerių metų. Ar tu supranti, ką tu darai, ką tu darai? Jis atsakė nedvėjodamas. Aš noriu visuotinės rinkimų teisės, aš sakiau, o Dieve, o mergaitė pasakė, aš esu šešių metų, aš, aš, aš esu penkerių metų ir aš žinau, kad aš turiu teisę balsuoti. Ir jinai pasakė tą, tą patį, aš taip pat noriu visuotinės rinkimų teisės. Aš buvau priblokšta ir aš pasakiau motiną, jiems tik penkeri metai jūsų vaikams. Jinai pasakė, mes esame čia tam galėtum pritar, paremti studentus ir naują kartą. Mes turime taip pat parengti e, ir užauginti naują kartą. Taigi taikus ir tvarus rezultatas šios kovos Honkongo žmonių už visuotinę reikimų teisę turi labai e, didžiulį poveikį ir žeminiai kiniai. Jūs galite matyti, kiek yra cenzūros, kiek yra daug areštuotų žmonių žemynės Kinijos, kurie išreiškia paramą demonstruotojams. Tai svarbu ir visam, viso regiono stabilumui. Be abejo, šie e, įvykiai aiškiai rodo, jog e, principas viena šalis dvi sistemos tikrai nebus įtvirtintas. Ir Kinė vis dar bando įtvirtinti e, savo nuomonę ir požiūrį, kad Hongkongas yra Kinijos vidaus reikalas. Hongkongo tyrimų misijos nariai nebuvo įleisti į Hongkongą. Ir diskusijos tarp parlamentarų parodė, jog parlamentarai turi teisinę ir moralinę pareigą spręsti šias problemas ir turi suvaidinti vaidmenį, užtikrinant, kad jungtinė deklaracija ir pažadai, kurie buvo duoti Hongkongo žmonėms, kad visa tai būtų ištesėta. O jeigu Nes jeigu būtų kitaip, visa, vis, tai būtų galima mm, traktuoti kaip absoliučiai neatsakinga, neatsakingus žingsnius. Aš norėčiau pasiūlyti, kad Europos parlamentas prisimtų panašų vaidmenį ir įsipareigojimus. Aš žinoma nesuprantu Lisabono sutarties, Tačiau, kad pagal, norėčiau pasiūlyti, kad 21 straipsnis šios sutarties ir jos nuostatas, kur reikalavama nuoseklumo ir sanglaudos ES išorės veiksmuose, kad aš manau, kad tai yra įsipareigojimas, jog ES veiksmai tarptautinėje e, arenoje turi būti grindžiami principais, kurie įkvėpė pačios ES įsteigimą, e, plėtrą ir vystimą. Demokratija, teisinės valstybės principai, žmogaus teisės, žmogaus orumo e, e, gerbimas, solidarumas, lygybės principai. Visa tai yra svarbiausi dalykai ir kai ES toliau tęsė savo bendrasias politikos kryptis visose tarptautinių santykių srityse, santykiuose su Hongkongu aš norėčiau pasakyti štai ką. Kinijos ir Hongkongo e, svarba kaip priekybos partneriai neturėtų būti nuvertinami. Vyriausybė, kuri yra neskaidriai, neatskaitinga savo žmonėms, kurie negalima pasitikėti, nes ji neslaiko pažastų, pažadų, tokia vyriausybė negali būti, tokia šalis negali būti geras priekybos partneriais. E, pirmadienį e, 8 ir 9 gruodžio vyks dialogas dėl žmogaus teisų Briuselyje. Ir mes labai vertiname tos didžiulius iššūkius, kurie e, iškyla e, mesgant dvišalius santykius. Ir Hongkongas nėra įtrauktas į darbo atvarkę. Ir tai tikrai kelia susirūpinimą, nes toks klausimas kaip žodžio laisvė ir E, teisė į susibūrimus internetu ir kitokiu būdu yra įtraukti į darbo atvarkę. Reikia neprarasti galimybės pasiūsti labai aiškę žinę apie tai, kad reikia vėl užmėgsti santykius su Hongkongo e, judėjimu lyderiais, su Hongkongo žmonėmis, kad jie patys galėtų kurti ir nuspręsti savo ateitį žmogaus teisų atstovas ponas Savros Lambrondinis lankėsi 13 metų rugsėjį Kinijoje. Ir tas viz, e, e, vizitas galbūt galėtų paraginti panašų jo vaidmenį, kad jis galėtų paremti Hongkongo žmonės. Daktaras e, Wong taip pat pasakė, turime nepamiršti, kad tai yra ne pirmas kartas, kaip Hongkongo žmonės susivienyje susivienio siekdami savo teisių ir laisvių. Hongkongas tik tai 25 metus e, tapo Kinijos dalimi ir žmonės Viktorijos parke kiekvienais metais susirenka tai datai pažymėti. E, žmonės nori, e, protestuoja norėdami atmesti Pekino siūloma 20, 36 straipsnį ir galiausiai jaunų ir senų žmonių vienybė verslo, akademinės bendruomenės, darbo žmonių ir teisinės bendruomenės atstovai e, išreikalavo, kad būtų parengti pagrindiniai įstatymai. Ir 2005 metais e, buvo priverstas atsistatydinti vienas iš e, pagrindinių valdžios pareigūnų. Demonstrantai ir studentai e, organizuoja įvairias demonstracijas, bado streikus, kritikuoja e, aukštų mokyklų, mokymo programas, propagandą ir smegenų plovimą. Buvo surinkta virš šimto e, tūkstančių parašų. Ir studentai sako, Mes kuriame istoriją ir tikime, kad netrukus įvyks stebuklas. Kai buvo paklausta, kokios pamokos išmokstas, atsakymas buvo toks. Atkaklumo prasme yra pagrindinė pamoka ir kad kiekvienas gali rūpintis visuomenė, prisimti atsakomybę už visuomenę. Aš manau, kad mes visi turime uh, pagalvoti, kaip galime paremti demonstrantus, studentus ir užtikrinti, kad ta kaina, kurį jie sumokės, ne, ne, ne, negultų ant mūsų sąžinės. Ačiū. Muchísimas gracias. Labai ačiū. E, du kolegos nori pasisakyti. Pirmasis Joe Lainen. Trys. Jisai va, E, dirba delegacija su Kinėje, paskui ponas Panseri ir paskui ponas Tokieš. Aš prašom, ponė Lainen. Ačiū, pirminkė. Norėčiau tik tai pasitikslinti, ar mūsų draugai Hongkongė e girdi vertimą, girdi, kas sakoma. Tokiu e, būdu kalbėsiu toliau vokiškai savo gimtają kalbą. Labai Jums ačiū už įdomią informaciją, kurią pateikėte. E, džiaugiamės, kad e, technologijos leido mums kalbėti su Jumis. Per praeitą mm, plenarinę sesiją vyko intensyvios diskusijos apie Hongkongą, protestus, pilietinės visuomenės judėjimą. Šiandieną šiame pakomitetyje taip pat svarstome Hongkongo problemas. Taigi matote, kad mes stebime, kas vyksta pas jūs labai atidžiai ir tikriausiai niekam nepaslaptis, kad mes e, labai palaikome jūsų demokratijos ir laisvės siekius. Tai yra e, susijęs su mūsų Europos parlamento darbo esme. Mes visuomet pasisakome už pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės. Jūs mums pateikėte labai įdomios e, informacijos, kalbėjote apie demokratinį procesą, kurio nebegalime, nebegalime sustabdyti. Taip pat matome, kad situacija e, nėra palanki tiems siekiams, e, protestuotojai yra spaudžiami, jiems neleidžiama laisvai reikštis. Norėčiau paklausti apie protesto judėjimų strategiją. Viskas prasidėjo nuo gatvių protestų, tam tikrų piketų uh, ant kelių, bet kiek galima, kuo, kuo galima to pasiekti, nes žmonės, eiliniai žmonės nori, kad mašinos galėtų pravažiuoti ir kad jie galėtų e, gyventi savo įprastą gyvenimą. Mes esame matę tokių protestų ir praeitie, tačiau e, paskui tie protestai arba perėjo prie dialogo, arba radikalių e, veiksmų Ir e, protestuotojai kaip, ar jie bando susiskaidyti į skirtingas grupės, e, vieni, kurie yra radikalesni, kiti e, kitokių siekių turintys. Taip pat noriu pasakyti, kad smurtas negali būti atsakymas, reikia ieškoti politinio sprendimo. Jeigu pasižiūrėsime į tai, ką daro valdžia, arba praeitie, kai buvo manau, kad e, Hongkongo valdžia deramai nesprendė šio klausimo. E, Gerbime Laisinai, jums atsakoma į klausimą. Dvi minutės skiriu Jums atsakyti į pono Lainino klausimą. Mes galime pasakyti, kas dabar pralaimi. Laimėtojo kol kas nėra. Manau, Pekinas ir Hongkongo valdžia e, pralaimi, nes per atenčius metus jiems kils daug problemų jeigu jos neįdėks demokratinių institucijų Hongkongė, e, nes nebegalime e, taip prastai e, valdyti Hongkongo. Pavyzdžiui, bus kaip Taivane, kuris nebebendrauja su Kinija dėl susivienimo ar panašių dalykų. Hongkongė e jaunoji karta nebepasitikės Kinijos valdžia ir Kinija praras visos kartos paramą, jaunimo paramą. Žmogaus teisų stebėsenos centras e, kalba apie policijos pažadą netrukdyti mūsų stebėjimo veiksmams, bet dabar mes negalime patekti į tam tikras vietas. Aš turiu raštą, kuriame buvo išdėstytas tas pažadas. Mes norime stebėti, ar nevyksta pažeidimai vietoje ir norime padėti žmonėms užsitikrinti e, teisę į visuotinius rinkimus e, per dialogą su Kinija. E, mūsų pagrindinis įstatymas, taip vadinama mažoji konstitucija, yra mūsų įstatymas, bet neleidžiama jo gyvendinti ir nesilaikoma tarptautinių įsipareigojimų, tarptautinio civilinių ir politinių teisių pakto kuriame numatytas, e, numatyta visuotinė rinkimų teisė, dalyvavimas rinkimuose pagal tarptautinius principus. E, pirmininkė, labai ačiū, ponė Lau. Reikia laikytis tarptautinio pakto standartų. Pone Laininai, prašom, toliau. Uh, Mes e, palaikome dialogą su Kinija žmogaus teisų srityje. Mūsų delegacija e, vyks kovo mėnesį į Kiniją, tikriausiai atvyksime į Hongkongą. E, manau, kad norėsime sutikti, susitikti su jumis ir tęsti mūsų šiandien ryte pradėtą dialogą. Labai ačiū, ponė Lainen. Dabar ponas Panceri. Porą pastabų. Ir norėčiau išgirsti atsakymą, jeigu bus įmanoma. Girdėjome, kad vakar po pietų trys e, Occupy Central judėjimo steigėjai pareiškė, kad jie e, patys nueis į policiją ir pripažins savo taip vadinamą nusikaltimą, bet taip pat paprašė protestuotojų pasitraukti. E, Aš nežinau, ar taip atsitiko dėl to, kad bijomasi policijos represijų, dėl to, kad e, padėtis nebekontroliuojama, kalbu apie policijos veiksmus, ar dėl to, kad nebėra vienybės tame judėjime e, gatvėse, aikštėje. be to minėto bado streiko ir studentų protestuotojų, ar yra koks nors pavojus, kad ar tikimybė, kad demonstracijos paprasčiausiai nutrūks. Tarptautinės dėmesys tikrai yra didžiulis yra tam tikrų rezultatų, kurie nėra visiškai patenkinami, bet ar nėra kitų formų, kaip tęsti e, veiklą ir siekti daugiau demokratijos ir tos visuotinės rinkimų teisės įtvirtinimo. Manau, kad ES turėtų veikti aktyviau, pirmiausiai bendraudama su Kinija. Ir, kai buvo pasakyta, reikia Lisabono staties 21 straipsnį įgyvendinti visiškai visas jo nuostatas. Po klausimo kalbėsime apie žmogaus teisės pasaulyje. ES išorės veiksmai tai bus e, diskusijų kitas klausimas taip pat. Manau, kad galime pasiekti trijų tikslų. Pirmiausiai, užsitikrinti geresnius santykius su Kinija nelaikant e, Hongkongo tik finansų centru, o žiūrint jį kaip į realybę, kaip į regioną, kuriame e, reikia tvirtinti žmogaus teisės ir demokratijas. Mes norėtume būtent tokioje sistemoje, pagal tokią sistemą ir struktūrą veikti. Demonstracijos Hongkongė vyka, bet turime galvoti apie uh, tai, kas bus toliau. Ponas Panseri yra parengęs pranešimą apie žmogaus teisės pasaulį ir girdėsime dar jo pasisakymą vėliau šiandien. Ponas Tokiš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes gavome tam tikrus dokumentus prieš šios dienos posėdį ir jie, e, juose teigiama, kad Kinijos valdžia e, veikia, yra iš principo antidemokratiškai nusistačiusi. Mano nuomonė tai yra eufemizmas. Pasižiūrėkime, kas vyko 99 metais. Tuomet Europos parlamentas pasmerkė e, nacionalinį socializmą ir komunizmą, abi totalitarizmo formas. Kinija yra komunistinė valstybė ir dėja turime pripažinti realybę. Europoje matėme, išgyvenome e, komunizmo žlugimą prieš 25 metus, tačiau komunistinė sistema kitur toliau gyvoja, Kuboje ir kitur, bet mes turėtume neleisti, kad komunizmas prasiverštų į Hongkongo teritoriją. kai buvo pasirašytos sutartys, buvo įtvirtintas vienos šalies dviejų sistemų principas ir tai yra principas, kurio turėtume laikytis, kurio reikia laikytis. Europos Sąjunga e, turėtų raginti gyvendinti šį principą ir turime kovoti su e, komunizmu. Vėliau e, surenksime klausimą apie uigūrų padėtį, galbūt galėsime kalbėti ir apie Tibeto gyventojus. Manau, kad šis pakomitetis būtent yra tas forumas, kuriame turime kalbėti apie šiuos klausimus. Ir norėčiau padėkoti poniai Valenciano, kuri surengė šį klausimą. Manau, kad labai svarbu mums išlaikyti šį klausimą mūsų darbo atvarkėje. Kinija mums sako, neturėtume kištis į jos vidaus reikalus. Prieš 25 metus Čiaučesku pasakė, kad neturėtume kištis į Rumunijos vidaus reikalus. Mes negalime e, pripažinti tokios e, doktrinos. Šiuo atveju negalime taikyti nesikišimo politikos. Um, e, Taip, reikia prisiminti mūsų taratilto dalyvius. Mm, tai, ką mes gavome iš jų, šitas pranešimas, kurį gavome, jis yra labai svarbus, ypač pono Pancerį ataskaitos išvakarėse, mes vėliau nuodugniau aptarsime ją, e, tam, kad geriau suprastume mūsų komiteto narių nuomonės. Mano nuomonė, Kinijos e, vis didesnis, e, Kinijos ekonominio augimo vis didesnė svarba e, turi eiti koja kojant su politinėmis laisvėmis. Taigi reikėtų tiesiog atsižvelgti į tai, šitą šalis turėtų suprasti, kad tinkamas tinkai e, taikomas politinių ir žmogaus teisų taikymas yra nepaprastai svarbus ir šito turi laikytis visos institucijos labai nuodugniai. Norėčiau paklausti mūsų Hongkongo dalyvių dėl jų reakcijų, dėl e, tiesiog reakcijos kitų nevyriausybinio organizacijų Kinijoje. Ar vyksta koks nors dialogas ar yra kokie nors kontaktai uh, užsimesgė su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitais disidentais uh, uh, Hongkonge. Ir kokie ryšiai su panašiamis galėtų būti uh, Kinijoje ir uh, tai atitinka jų uh, lūkesčius. Ačiū. Ponas Prela. Norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad EPP grupė rėmė šitas diskusijas, rėmė tai, kad būtų įtraukta į mūsų darbo tvarkę. Ir manau, kad tiesiog yra labai puiku, kad plenarinėme posėdėje Strasbūrė e, plačiau apie tai kalbama mane stebina tai, kad dialogas dėl žmogaus teisių, tai yra dialogas vykstantis tarp Kinijos ir Europos a, Sąjungos, tiesiog visiškai neliečia Hongkongo klausimo. Manau, kad panas Lambrenydys turėtų nuvykti į Hongkongą kiek galima greičiau. A, manau, kad tai būtų bent jau minimalus toks žestas rodantis tai, kad žmogaus teisų gynimas turi būti ne tik nuoseklus, bet ir greitai vykdomas. Negalima laukti, kol baigsis kažkokie tai įvykiai, negalima mūsų tokių aiškių pažiūrų atidėlioti. O dėl to, ką panas Tokiš anksčiau pasakė, norėčiau pastebėti, kad ta mintis, kad viena šalis, dvi sistemos yra tiesiog iliuzija. Vienintelis realus dalykas, kurį mes matome, vienintelė galimybė yra Kinijos demokratizavimas. Manau, kad kad visiškai nepratinga e, laikytis tokios e, minties, kad galima iš tikrųjų gyvendinti tokią idėją viena šalis, e, dvi sistemos. Ir vienintelis sprendimas, kaip sakiau, yra Kinijos demokratizavimas. Ir manau, kad Europa turi šitą žinę, netidėliūdama, nebejaudama, kuo greičiau skleisti. Kaip mūsų svečias pasakė, negalima turėti tikro prekybos partnerio, jeigu šitas partneris negerbė žmogaus teisų. Labai ačiū, panas Preda. Jeigu nėra daugiau jokių prašymų dalyvaujančių, norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams iš Hongkongo dvi minutės ir po to norėčiau perduoti žodį ponui Šankon. Prašome, podė. Aš sutinku, kad labai svarbu, kad šita žinia apie judėjimus Hongkongė e būtų iš tikrųjų kuo greičiau perdodama šalis. Tačiau yra daug apsilankančių žmonių į Hongkongą, jie na, tiesiog mato visą tai, kas vyksta. Uh, o Kinijos žiniasklaidos propaganda, tai ką jie skleidžia apie e, įvykius e, Hongkonge. Tiesiog prastė tikros situacijos Hongkonge. Jeigu atidžiai paskaitytumėte, e, įsigilintumėte geriau, labiau paaiškėtų. Taip yra daug ir palaikančių Hongkongo judėjimą, bet tiem žmonėm, kurie remia Hongkongą, iš tikrųjų yra nelengva. O dėl dialogo ES su Kinija, manau, iš tikrųjų labai svarbu e, pakeisti ES poziciją dėl Hongkongo. Dabar tiesiog kalbama, kad ES palaiko demokratinį judėjimą Hongkongė, e, laikantis pagrindinių įstatymų. Bet kas tai yra pagrindinis įstatymas? Tai yra Pekino įstatymai. Tai e, reiškia, kad tiesiog jūs remiate tą tokį dirbtinę e, interpretavimą visų e, šitų įstatymų. Jūs sakote, at, Tiesiog e, dėl šito nacionalinio susitarimo. Taip, tarptautinis susitarimas dėl politinių ir, te, ir pilietinių teisių. Tai tiesiog jis neteisingai yra interpretuojamas jis visiškai. A, e, dabar a, e, Kinė jau pradėjo a, tiesiog neikti a, daug a, pačių svarbiausių dalykų. Taip, sako, yra tiesiog nacionalinis pareigojimas, tai tiesiog reikia, daug kas Kinijoje turi keistis, todėl kad jie jau nebepripažįsta Kinija įvairių sutarčių. Ir jeigu jūs neprieštarausite tam, tai įvykiai iš tikrųjų taps tragiški. Prašom. Taip, e, šitą discipliną, tą informaciją, kurią jūs pateikėte, kai jūs kalbate apie vieną šalį, dvi sistemas, kad tai yra tapę tiesiog iliuzija, negyvendinama iliuzija, kad Kinėje reikia daugiau demokratijos, demokratijos, kuri būtų tvari. Aš norėčiau patraukti, atkreipti jūsų dėmesį į į antrąjį reformos e, vykstančios na, lygmenį raundą. Dabar vyriausybė nėra patvirtinusi tikslios datos, kada bus jau šitos konsultacijų antrasis raundas pateiktas. Bet jeigu prisiminsime pirmąjį raundą e, konsultacijų dėl reformų, uh, tai reikia pasižiūrėti į tą konservatizmą žiūrėti, kaip vyko konsultacijos. Labai svarbu, kad konsultacijų metu a, spaudos atstovai a, ir Na, iš tikrųjų, čia kalbama apie uh, Kinijos oficialiųjų uh, institucijų veiklą Hongkonge. Na, tiesiog yra nau, kalbama naudojamasi tais kandidatais, uh, kurie gyvena Hongkonge, gyvena Kinijoje. Uh, tai iš tikrųjų toksai, ta, kurie e, iš tikrųjų neturi patirties e, dėl pačios politinės e, reformos, konsultacijų, man atrodo, kad visą tai pasikartos ir antrajame raunde. Taigi, taip, a, a, kada kalbama apie šitas visas politinės teisės, pirmiausia, Hongkongė mes kalbame apie visuotiną balsavimo teisę. Mes žinome, kad nacijų Vokietijoje, Italijoje ir netgi Šiaurės Korejoje. Taip, jie irgi kalba apie visuotinę balsavimo teisę, tačiau a, tai apgaulinga a, informacija, kuri pateikiama yra visiškai apgaulinga. Iš tikrųjų, tai užteršti Hongkongo e, žmonių protai. Demokratija reiškia visuotiną balsavimą, tai ir viskas. Kad jeigu šita negatyvi, klaidinanti informacija vis toliau bus skleidžiama, tai tiesiog susilpnins visą e, demokratizacijos procesą. Labai ačiū, pana Mangluai. Norėčiau suteikti, suteikti žodį poniai Šaron tankė anksčiau ir po to išorės veiksmų tarnybos. Ačiū komiteto nariams už jūsų labai padrasinius žodžius ir svarbius klausimus. Ir visų pirma, labai konkrečius atsakymus Mes, mes girdime konkrečias rekomendacijas ir susirūpina ES ir Kinijos dialogų ir misija Hongkonge. Noriu už tai padėkoti. Trumpai atsakysiu į tai, į klausimus. Dėl klausimo, kas laimės, ar laimės visos pusės ir dėl strategijos. Pirmiausia, iš tiesų Kinijos komunistų partijos genuose yra rašyta elgtis antidemokratiškai ir išlaikyti kontrolę. Reikia tik tai pasižiūrėti žemynę e, Kinijos dalį į Tibetą. Jūs galite pamatyti, kad bus slapinamas bet koks socialinis tapatumas. Įstatymo viršenybė. Kai mes galvojame apie DNR, apie genus, įstatymo viršenybė nėra kinų genuose yra kalbama įstatymų valdyti šalį, o ne laikytis įstatymų viršinybės, bet tai yra didžiulis skirtumas. Kalbama apie demokratizavimą, taip pat ir žeminėje e, Kinijos dalyje ir įstatymo viršenybė, bet aš manau, kad pati komunistų partija turėtų laikytis įstatymo, jinai to nedaro. Štai tokį susirūpinimą aš norėčiau išreikšti ir tai buvo atspindėta E, išvadose mūsų komiteto. Buvo tiesiogiai pasikėsta nuomonėmis su delegacija ir buvo kalbama apie teismų nepriklausomumą, apie prieigos prie teisingumo užtikrinimą. Galutinės išvados ir rekomendacijos komitetas pasakė, kad norėtų, jog būtų skiriamas dėmesys priemonėmis, kurios e, leistų užkirsti kelią kišimuisi į teismų darbą. Taip pat mes turėtumėm rūpintis Kinijos piliečių judėjimais žemynėje Kinijos dalyje, kad jie galėtų dalyvauti politinėme gyvenime ir taip pat dalyvauti tarptautiniu lygiu, tarptautiniuose žmogaus teisų procesuose. Deja, taip nėra, tie visi aktyvistai yra areštuojami, yra kalėjimuose ir jie tiesiog dingo iš šios veiklos. Ir toliau vyksta e, piliečių aktyvumas internetinėje erdvėje ir tai yra svarbu. Iš tiesų bandoma kovoti už principą viena šalis dvi sistemas, tačiau daugiau tai yra supran, daugiau skirima dėmesio ekonomikai e, ir finansams. Daugiau nei 45 milijonai Kinijos, žeminės Kinijos piliečių atvyksta į Hongkongą studijuoti, mokytis, dirbti, vykdyti verslą. Ir Hongkongas yra ta uodega, kuri gali visginti šunį, o ne atvirkščiai. Ir Kinė labai didžiai stebi Hongkongą, nes Kinijai kelia didžiulį susirūpinimą tas žmonių įkvėpimas ir judėjimas, kuris kyla iš Hongkongo. Ir daug mm, žmonių žeminės Kinijos ragina Hongkongą toliau tęsti šią veiklą. Tai nėra formalu, nėra oficialu, nes tai būtų labai pavojinga, tačiau mes jaučiame ir žinome, kad ypač internetu vyk, tai, išreiškiama labai daug paramos Hongkongo judėjimams. Dėkuoju. Muchísimas gracias. Voy a dar por último la palabra. Dėkuoju. Galiausiai suteiksiu žodį ponui Alės Matijos E, Europos išorės veiksmų tarnybos vadovui. Dėkuoju, labas rytas, dėkuoju už sudėktą galimybę kalbėti šių diskusijų pabaigoje. Buvo labai įdomu išklausyti tiesioginių liudininkų e, pasisakymų. Žinoma, mes labai atidžiai stebėme situaciją Hongkonge, situacija yra sudėtinga, kaip nurodė daugelis kalbėtojų. Ir mes manome, kad mes turime nešti savo didelį Hongkongo ateitį ir gerovę. Vyriausiai galiotinė spalio mėnesį jau kalbėjo apie tai, kad reikėtų sustiprinti veiklą šioje srityje. Taip pat mes raginame visas suinteresuotas šalis vėlgi užmėgsti dialogą ir ieškoti konstruktyvaus e, sprendimo ir kompromiso. Ir tai turėtų būti ir e, pagrindinėme Hongkongo įstatyme įtraukta. Ir turi būti E, pritarimas iš abiejų pusių vienos šalies dviejų sistemų principui. Reikia užtikrinti teisės viršenybę, minties laisvę, žodžio laisvę, taip pat turime užtikrinti ekonominių santykių vystimą, priekybos investicijas iš ir į Kiniją, ryšiai su Europos Sąjunga. 97 metais mes įsipareigojom Europos parlamentui tai yra Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba įsipareigo e, renkti metinius, e, metinės ataskaitas apie politinius ekonominius pokyčius Hongkonge. Ir mes tam skiriame labai didelės reikšmės, skiriame didelės reikšmės Honkongo stabilumų ir demokratiniam vystimuisi. Šie dalykai priklauso e, labai susiję su slapinimu pagrindinių teisių ir laisvių Hongkonge. Labai tai apima ir teisė į laisvus susirinkimus, teisė į išraiškos laisvę, taip pat į nepriklausomus teismus. Ir mes nekartą esame, ne, nekartą esame pritarę visuotinių rinkimų teisės įvedimui ir teisėkuros e, tarybos įkūrimui. Ir mes manome, kad atskaitinga vyriausybė turi prisidėti prie klėstėjimo, išlaikyti Hongkongo e, patikimumą, nes tai yra didžiulis tarptautinis ir verslo centras. Mes suprantame, kad nes, e, liaudės, e, liaudės žmonių kongreso priimtas e, sprendimas yra svarbus Bet tai yra viena iš priežasčių, dėl ko ir vyksta protestai ir demonstracijos. Ir mes išsakėme savo susirūpinimą ne kartą. Galiu Jūs patikinti, kad mes iškeliame šį klausimą nuolatos. Kinijos liaudės Respublikos e, e, atstovybei Hongkonge. Ir turime didžiulę ir stiprią diplomatinę atstovybę Hongkonge, kuri palaiko labai stiprius ryšius ir Hongkongo mm, biuro mm, vadovas buvo Briuselėje, patikė naujausią informaciją. Taip pat vyksta e, aktyvus bendravimas su valstybėmis narėmis čia Briuselėje, nes valstybės narės taip pat išreiškė labai didžiulį suinteresumą, susidomėjimą įvykiais Hongkonge. Mes džiaugiamės tuo, kad iki šiol procesas e, Hongkonge buvo didžiai dalimi taikus su tam tikrais apribomais, tačiau vis dėlto mums yra aišku, jog reikia lankstumo siekiant kompromisinio pasiūlymo. Ir paskutinės eskalacijos, paskutinių pastarųjų dienų savaičių eskalacijos ir e, žiaurumas iš policijos kelia susirūpinimą. Taip pat mes manome, kad būtų tikrai reikėtų apgailestauti, jeigu darybos tarp vyriausybės ir studentų nutrūktų. Konsultacijos su vyriausybėmis vyko, tačiau dabar jos vėl yra e, sustabdytos. Tikimės, kad dialogas bus atnaujintas ir kad visos pastabos, lei, visos pastangos leiks sukurti sąžiningą rinkimų sistemą. Mes turime nusistovėjimus ryšius su Hongkongo, Kongo E, valdžios atstovais, mes vedame struktūruotą dialogą ir mes e, išreiškime Hongkongo valdžiai savo pasirinkimą padėti, taip pat ir teikti techninės e, konsultacijas. Ir šiandien tai, ką mes išgirdome iš Europos parlamento narių, matome, kad ir Europos parlamentas remia Hongkongą. Ir baigiamas aš turėčiau kalbėti apie ES ir Kinijos žmogaus teisų dialogą, kuris buvo paminėtas. Tai yra svarbiausi dalykai ne tik, Kin, ne tik Hongkonge, bet ir žemynėje Kinijoje. Situacija yra gana aštri ir mes kelsime minties laisvės, taikaus susirinkimų teisės e, sulaikymo ir įkalinimo, bet teismų klausimus, visus tos klausimus mes esame linkę ir toliau kelti. Ačiū. Bueno, antes de concluir eh, y de agradecer sobre. Prieš baigiant klausimą, norėčiau padėkoti draugams Hongkonge. Ir ekspertai, kuris sėdi šalia manęs, noriu padėkoti visiems už dalyvavimą. Išklausiusi pono Elės, norėčiau pasakyti štai ką. Tikrai vyko naujų įvykių, naujų įvykių Hongkonge. Ir kadangi vyksta tie pokyčiai, Europos Sąjunga turi atnaujinti savo skleidžiamą žinę, savo žingsnius. Tai nėra įprastinė, įprastinis darbas mūsų dialogė su Kinija. Mes matome spaudimą daromą iš žemynės Kinijos, mes matome spaudimą ir Hongkonge, gatvėse. Kol kas nepasiektas sustarimas tarp šių dviejų pusių. Mes e, girdėjome, ką policija kaip policija veikia, tai papasakojo mūsų draugai iš Hongkongo. Ir galbūt atėjo laikas Europos Sąjungoje traktuoti Hongkongą kitaip. Mes turime privilegijuotą poziciją, kai kalba eina apie dialogą su Kinija ir Hongkongas turėtų būti vienas svarbiausių elementų mūsų dialogė su Kinija. Ne vien dar vienas klausimas, bet vienas svarbiausių klausimų. Taip vyksta pokyčiai ir ES turi juos atsižvelgti. ES turi padėti užtikrinti demokratiją Hongkongė. Tai yra mūsų pareiga. Noriu Jums pasakyti. jog laukiame didesnių veiksmų iš Europos išorės veiksmų tarnybos, atsižvelginti tai, kas vyksta Hongkonge. Tikimės, kad bus imtasi tų veiksmų, mes matome stiprius, įsipareigojusius žmonės, kurie žino, ką jie daro Hongkonge. Aš asmeniškai ir mūsų pakomitečio vardu noriu pasakyti, kad mes imsimės visko, kas mūsų jėgoms, siekdami užtikrinti, kad demokratijos impulsas Hongkonge būtų įtrauktas į Europos Sąjungą Sąjungos darbo atvarkė, bent jau Europos parlamento darbo atvarkė, nes tai yra labai pozityvus dalykas ne tik Hongkongo gyventojams, bet ir Kinijos visuomeniai ir visiems žmonėms pasaulyje. Mes tikime demokratiją, tikime laisvę visiems žmonėms, kurie begyventų ir kokia bebūtų politinė situacija. Mes tuo tikime ir dėl to mes ir dirbame čia šiame žmogaus teisų pakomitete. Galite remtis mūsų parama, mūsų įsipareigojimu. šioje institucinio ir politinio dialogo sistemoje. Taip pat galite tikėtis demokratinės paramos tiems žmonėms, kurie rizikuoja gyvybę, gyvybę kovodami už tai, ką jau mes čia turime, tai yra už demokratiją ir laisvę. Dėkuoju visiems dar kartą. Ar aš galiu dar trumpai, labai trumpai? over time though.我想叫佢即刻出個 statement，to this retaliation 嗰啲。得，我即刻醫翻佢哋。醫翻俾佢啦，係。好啦，誒我我要。 Vamos a empezar con. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas - pranešimas apie žmogaus teisės ir demokratiją pasaulyje bei ES politiką šioje srityje. Ponas Panceris dabar pasisakys. Šiandieną pirmą kartą keičiamės nuomonėmis dėl uh, pranešimo projekto ir galėsime tarpusavyje padiskutuoti. Taigi prašom, ponia Pancerį. Ačiū, pirmininkė. Manau, jog pasiūlymas yra visiškai aiškus, bent jau tikiuosi, kad taip yra. Tikslas to, ką mes surašėme, išplatinome, nėra. Nėra tik pažiūrėti į pasiūlymus. Nėra tik tai duoti kažkokius nurodymus, E, bet kalbėti apie parlamento ryšius su specialiaja įgaliotinė, specialiu įgaliotiniu žmogaus teisėms, atsiprašau. Taip pat turime e, dirbti su komisija, siekdami veiksmingai įgyvendinti savo tikslus. Dabar pereikime prie pranešimo turinio. Aš e, negaliu visko pristatyti, nes turiu kalbėti trumpai, bet galime kalbėti ilgiausiai apie tuos visus dalykus. Tik tai akcentuosiu keletą dalykų. Ką tik tai e, kalbėjome apie Honkongą ir pirmas klausimas yra, kaip įtraukti žmogaus teisės į ES užsienio politiką e, ir minėti Lisabonos sutarties 21 straipsnį yra esminis dalykas. Mes turime e, skatinti žmogaus teisų sklaidą visuose savo išorės santykiuose be jokių išimčių ir tai reiškia labai konkrečius veiksmus. Man atrodo, kad yra Labai svarbu numatyti tam tikrą darbo tvarkę, galvojant apie mūsų konkrečius tikslus ir e, daryti viską, kad pasiektume savo tikslų. Antras pastebėjimas, kuris mano nuomonė turėtų būti paminėtas, tai yra žmogaus teisų vieta Europos komisijos architektūroje. Iki šiol uh, žmogaus teisės, e, išorės veiksmų tarnyba, e, vyriausiai galiotinė, specialioji žmogaus teisų įgaliotinių apsiriboju, bet reikėtų kalbėti ir apie kitus atstovus. Pavyzdžiui, komisijos vicepirminkė turėtų mums pateikti pasiūlymus, kurie įtrauktų ir kitus komisijos narius. Tokiu būdu žmogaus teisės taptų kitų politikos ryčių dalimi e, vystimos, imigracijos, darbo. Uh, prekybos politikos dalimi, interneto, naudojimas naujosiomis technologijomis e, dalimi, bendravimo su didžiosiamis bendrovėmis, tarptautinėmis ir taip toliau ir panašiai. Tai turėtų būti labai svarbus elementas bet kokioje politinėje kryptyje. Tai turėtų būti horizontalus elementas mūsų išorės e, politikoje, kadangi turime specialų žmogaus teisų įgaliotinį. Aš norėčiau, kad E, tai turėtų būti institucionalizuota pozicija, e, kad ES turėtų tokią instituciją žmogaus teisėms įtvirtinti. Visi instituciniai klausimai turėtų vaidinti svarbu vaidmenį, taip pat reikia įtraukti pilietinę visuomenę. Tokiu būdu mūsų darbas būtų kur kas naudingesnis, vaisingesnis. Aš savo pranešime taip pat kalbu apie sektorius, kurie, man atrodo, ypač svarbus. Tai yra akcentuoti įmonių priekybos politiką ir žmogaus teisės. Komercinė įmonių politika susijusi su įvairiausiomis darybomis, sustarimais, e, transatlantinė partnerystė ir žmogaus teisės turėtų turėti savo vietą ir vaidinti labai svarbų vaidmenį reikėtų kalbėti ne tik apie komercinės kažkokias prekybos darybas ar laisvosios prekybos zonas, bet deramai atsižvelgti į žmogaus teisės. Antras elementas, į kurį norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys, yra kova su korupcija. Europos parlamentas yra pareikalavęs, paprašęs, kad ES turėtų išsame kovos su korupcija programą. Mes e, turėsime e, taikyti naujus, novatoriškus finansavimo mechanizmus. Ir taip pat reikės užtikrinti labai gerai priemonės, apsibri... pasirinkti gerai priemonės. E, kitas dalykas yra religinės laisvės E, visame pasaulyje tai labai svarbus dalykas. Pirmiausia, galvoju apie artimuosius rytus. Mm, nepamirškime to, kas šiandieną vyksta Sirijoje, Irake. Taip pat keletas kitų kategorijų. Moterys e, šio klausimu daug diskutuojama. E, daktarui Muvegijai buvo suteikta Sakarovo premija ir tai tuo pripažįstamas e, reiškinys, kai prievartavimas yra traktuojamas kaip karo nusikaltimas. Tai yra smurtas prieš moteris konflikto zonuose už ES e, ribų, tačiau ES taip pat egzistuoja smurtas prieš moteris. E, Kitas dalykas - LGBT teisės, tai labai svarbu, migrantų teisės, mažumų, vaikų teisės, reikėtų prieimimo procedūrą suvienodinti. Taip pat turėtume e, siekti, kad būtų peržiūrėtas Dublino reglamentas. E, taip pat reikia geriau įtvirtinti, užtikrinti neįgaliųjų teisės, kalbu apie uh, e, sėkimo technologijas, kurios uh, susijusios su internetu. Taip pat yra skyrius sus, uh, skirtas tarptautiniam teisingumo teismui, kurio vaidmo labai svarbus. Taip pat kalbu apie mirties bausmės ir kankinimo problemas. E, veikimo sritis yra labai plati, bet mes negalėsime pasiekti rezultatų, jeigu neturėsime pakankamai finansinių išteklių. E, visame pasaulyje veikia žmogaus teisų gynėjai, reikia leisti jiems tęsti savo darbą. Taip pat iškyla e, klausimų dėl teminių, tematinių dalykų. Kalbu apie temas, ne apie geografiją. Europos komisija turėtų ypač daug dėmesio skirti žmogaus teisėms apskritai, tačiau e, yra aktualu ne tik žmogaus teisės, yra ir kitų dalykų, kurie yra susiję su Europos parlamento vaidmeniu, taip pat delegacijų Europos parlamento vaidmeniu e, Turime delegacijas e, su trečiosiomis šalimis. E, jų darbas turėtų būti geresnis, veiksmingesnis. Vykdami į tam tikras šalis, pirmiausiai darbo tvarkėje turėtume e, kalbėti apie, pagal darbo tvarkę turėtume kalbėti apie žmogaus teisės. Išorės veiksmų tarnyba visose savo delegacijose įkūrė tam tikrus kontaktinius punktus. Bus siekiama, kaip galima veiksmingiau pasinaudoti e, tais punktais ir e, taip pat noriu padėkoti kolegoms šešėlėms pranešėjams ir pasakyti, kad mano tikslas yra uh, E, siekti tam tikrų dalykų. Mes turime labai aiškius tikslus, kurie apibriežti per diskusijas mūsų ir turime galvoti, kaip tų tikslų e, pasiekti. Tai nėra tik biurokratiniai kažkokie veiksmai, reikia užtikrinti kokybiškus dalykus. Tai yra svarbu mums ir, aišku, Europos komisijai bei vyriausiai įgaliotiniai. Taigi e, tokiame kontekste veikdamas aš parengiau savo pranešimą ir norėčiau išklausyti visų kolegų. Dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausiai ponas Preda pasisakys. Norėčiau pradėti padėkodama ponui Panceri už projektą, kurį jis ką tik pateikė. Nes iš tikrųjų labai vertinu tai, kad suorganizavus tikimas su pilietinė visuomenė, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir tai norėčiau padėkoti šių nevyriausybinio organizacijų atstovam, tiem, kurie lankėsi susitikimuose ir kurie pateikė labai svarbių pastebėjimų. Kai dėl rezoliucijų teksto, aš turiu keletą pastabų kurios galbūt virs pakeitimais. Na, aš patikėjau apie 50 pakeitimų, patikėjau, pasiūliau 50 jų, na, kolegai Penseriui. Na, žinoma, juokauju. Manau, kad tekstas bus iš tikrųjų tinkamas ir kad didžiulė dauguma balsų jis bus priimtas ir mūsų komitete ir plenarinėme posėdėje. Na, taigi mano komentarai. Pradėsiu nuo pastebėjimo dėl. kas turėtų būti na, tai po to pavadinimo ES politika dėl demokratizacijos ir taip toliau. Aš norėčiau pasiūlyti porą pas naujų pastraipų. Uh, kad galim būtų sutvirtinti tai, kas buvo kalbama apie demokratizavimą. Žinoma, rinkiminiai dalykai yra labai svarbus, jie yra pakankamai išryškinti čia, bet manau, kad turėtų būti dar labiau sutvirtinti tiesiai, kalbant apie demokratizavimą. Norėčiau pabrėžti sąlygas tas sąlygas, kuriomis galėtų plėsnis visuomenės judėti didesnė demokratizavimo kryptimi. Toliau norėčiau dar pabrėžti šiandien, kad reikalinga e, na, labiau didesnė tokia sanglauda. Na, patau, kai komitetuose svarstama, mes norime didesnį sanglaudą su kitais veikėjais, bet svarbu, kad mes patys e, aiškiai e, dirbtume. Mūsų pakomitečių e, veikla neturėtų persidengti su pilietinės laisvės komiteto darbu. A, taip, mes, net mes komitetas, kaip ir visi kiti, ir šitas a, pilietinių laisvių komitetas a, Na, jie kalba apie žmogaus teisės ES viduje. Na, pavyzdžiui, kaip referendumas Kroatijoje, toliau įstatymai, kurie buvo priimti Lietuvoje ar Dublino tokie sprendimai, jie neturėtų pasirodyti mūsų ataskaitoje. Tai yra problemos, kuri mūsų kolegos savo pilietinių teisų komitete bus svarstama. Taip. Mes neturėtume uh, reikalauti, kad čia tie klausimai būtų svarstomi, uh, kad neprarastume savo pozicijos. Todėl, kad mes uh, pradėtume nagrinėti dalykus, kurias turėtų nagrinėti plėtinių teisų komitetas. Devintąjį straipsnį norėčiau paliesti tai, ką, kas yra pateikta. Uh, devintajame devintoje pasraipoje panas Pancerin norėtų paprašyti komisijas, e, kad e, būtų pateikta ataskaita dėl Europos veiksmų plano e, žmogaus teisų ir demokratijos srityje. Tai yra bet šitas metinis pranešimas, man atrodo, jau atitinka šitą tikslą nes tiesiog norėtume, kad būtų pakartota tai, kas jau pasakyta šitoje minėtoje ataskaitoje. Mes turėjome galimybę padiskutuoti dėl tos ataskaitos ir nereikėtų e, tiesiog prašyti dar vieno įgyvendinimo e, dokumento ir šitą devintoji pastraipą šito liktai, e, šitai siūlo. Na, dėl tarp institucinių uh, santykių norėčiau čia pateikti naują uh, pastraipą. E, norėčiau pasakyti, kad mes iš komisijos negavome raštiško, e, aiškimo, dėl rezoliucijos, kuri tik buvo priimta. Dėl 2012 metų ataskaitos reikia labai aiškiai pasakyti ir paprašyti komisijos rašytinio atsakymo, nes šitas rašytinis atsakymas yra viena bendradarbiavimo tarp institucijų forma. Tai labai svarbi bendradarbiavimo forma. Ir manau, kad rašytinis atsakymas jo negalima tiesiog būtų pakeisti e, debatai diskusijomis plenarinėme posėdėje. Žinoma, diskusijos plenarinėme posėdėje labai svarbu, tačiau rašytinis toksai atsakymas e, leidžia komisijai atkreipti aišku e, tokį dėmesį į kiekvieną dalyką, kuris buvo pabrėžtas 2012 metinėme pranešime. Na, komisija dėja nepasiuntė mums tokio rašytinio atsakymą. Na, keista, kad komisija jo nepasiuntė, gal jie tiesiog pametė mūsų prašymą. Dar vieną komentarą dėl 14 pastraipos. Čia ponas Panceri siūlo, kad būtų bendri standartai, kada kalbam apie valstybės narės ir, ir ES neoficialių darbuotojų, kada kalbame apie nuorodas į žmogaus teisės, kai tai susiję su mūsų strateginiais partneriais. Manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus specialius dalykus na, reikėtų tiesiog siekti kuo galima efektyvesnių veiksmų. Na, dėl 28 pastraipos. Čia norėčiau apgailę spausti dėl to, kad iki 2014 metų parlamentas nėra skūręs delegacijas kad e, kurie savautų jungtinėse tautose mūsų parlamento. Čia reikėtų tiesiog reikalauti, kad mes kalbame apie bendradarbiavimą su čia labai svarbia institucija. Ir čia norėčiau, kad mano toksai apgailestavimas būtų labai aiškiai dėstytas, kada kalbame apie tą mini tokią sekciją, kuri pavadinta žmogaus teisės ir paramos politika Manau, kad šita mini dalis, joje neturėtų būti tik viena pasraipa ir viena problema. Norėčiau perskaityti nuo pat pradžios. Na, dėl žemės užgrobimo pasraipa. Tai vienintelė tema, apie kurią čia kalbama. Na, kada kalbam apie nuolatinį e, Europos e, parlamento atstovą, kada kalbam apie bendrą politiką, norėčiau pasiūlyti naujas pastraipas, kurios galbūt paliektų na, tokią gana įvairialypę e, problemą, paramos problemą. Na, kada kalbame apie žmogaus teisės, čia du dvi pastabas norėčiau pareikšti. Man atrodo, kad reikėtų peržiūrėti um, mūsų uh, na, delegacijoms pateikiamas na, pagrindinės nuorodas. Man atrodo, kad ten yra jos, reikėtų labiau kalbėti apie jų gyvendinimą ir apie uh, bendradarbiavimą uh, gilesnį. Na, dėl, dėl manęs, manau, jeigu net ir paruošime kažkokią aišku, gėlę tokią ataskaitą, pranešimą, tai nelabai padės kada kalbama apie tam tikras rezoliucijas, kurios reikalingos ir tokiais netikėtais atvejais. Mes apie tai jau kalbėjome komitete ir mums reikia tam tikros procedūros, kuri e, tiesiog leistų e, na, tam tikrą procesą po to, kai ta rezoliucija tokia netikėtų atveju yra primama. E, Taip pat reikėtų pakalbėti apie tai, kad šalia pranešimo turėtų būti priedai, kuriame būtų visas sąrašas pasaulyje dabar esančių politinių kalinių. Na, sakoma, kad neįmanoma turėti pilną sąrašą. Manau, kad tam, kad būtų išvengta klaidų, reikėtų apsiriboti sąrašu visų atvejų, kuriuos mes esame aptarę mūsų rezoliucijoje. Manau, kad tai yra geresnis sprendimas. Uh, negu tiesiog išsikelti savo tokią ambiciją, tiesiog sudaryti sąrašą visų politinių kalinių pasaulyje, todėl kad visada kyla rizika, kad kam nors pražiopsosime, praleisime. Manau, kad šitas priedas galėtų būti tinkamas sprendimas. Tai yra sąrašas visų asmenų politinių kalinių, kurie buvo paminėti mūsų diskusijose plenarinėme posėdėje. Manau, kad su tokiu sąrašu mes geriau susitvarkytume ir tada tiesiog būtų nepriekaištingas institucinis elgesys. Žinoma, mes galime kalbėti apie savo rimtus atvejus ir tada nereikėtų ieškoti pavardžių ar žmonių kitų institucijų sąrašuose. Taigi, paminėjau visas pataisas, kurias galėčiau pateisti. Manau, kad yra, e, nu, kolegos taip pat turi savo pasiūlymų ir jie taip pat pateiks savo pakeitimus, kad pasiūlymus pakeitimam. Tais klausimas, kurie labai svarbus - žodžio laisvės, religijos laisvės, kitos sritise, na, kolegos, manau, e, parems mūsų požiūrį ir pateiks labai gražų išsamų tekstą. Ačiū, aš esu naujas šiame parlamente, tačiau žmogaus teisų tema man nėra nauja. Jau virš 20 metų aš dalyvauju įvairioje veikloje, esu Amnesty International narys gana ilgą laiką ir norėčiau pateikti keletą komentarų mūsų frakcijos vardu dėl ataskaitos. Aš pritariu paskutiniam kalbėjusiam, kad tikrai yra daug persidengiančių dalykų e, šioje ataskaitoje. Kalbant apie šią ataskaitą ir kitus komitetus, pilietinių laisvių komitetas jau buvo paminėtas ir Kroatijos atvejais, taigi aš pritariu užsakyto mintim. Tai man kyla šiek tiek platesnis, platesnio pobūdžio susirūpinimas dėl šio pranešimo. Man panašu, kad mes išplečiame žmogaus teisų klausimus ir įtraukėme juos ir kitus dalykus, kurie nieko bendro su žmogaus teisėmis neturi. Pateiksiu pavyzdį. Negalėjau net to patikėti, kad yra rekomendacija, kad finansinio e, e, transakcijų mokestis turėtų būti įvestas. Pagalvokime, ką tai turi bendro su žmogaus teisėmis. Ar reikia tokios pastraipos? Ir jeigu tokia pastraipa bus šiame tekste, jeigu tam bus pritarta, galiu įsivaizduoti, kad parlamente kas nors gali pasakyti, mes turime protestuoti prieš nelik, per nelik didelius mokesčius, apmokestinimą, nes tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Manau, mes turime išvengti ideologinių idėjų įtraukimo e, prisidengiant žmogaus teisų pretekstu. Ir šiame pranešime yra labai nemažai pavyzdžių būtent tokio elgesio. Mes turime pasiūsti žinę visiems nelaimingiams žmonėms, kurie kenčia nuo kankinimų, nuo neteisėto įkalinimo, nuo mirties grėsmės. Jeigu mes įtrauksime šį pranešimą ideologinio pobūdžio idėjas, kurios neturi nieko bendro su tų žmonių problemomis, tai nebūtų teisinga. Dėl to raginu mus susitelkti tik į žmogaus teisų klausimus. ir elgtis griežčiau, kai kalbam apie ideologinius klausimus. Pranešime taip pat pažeidžiama subsidarumo idėja pamenu ir jūs prisimenate visas pono Junkerio ir jo žmonių kalbas. Jie mini subsidiarumą kaip pagrindą ir būdą, kurio remiantis reikia valdyti Europos Sąjungą. Bet jeigu pasižiūrėtumėte į šią, šį pranešimą, matote, labai daug dalykų, kuriuos, kurių neturėtų imtis ES, bet turėtų daryti valstybės narės. Toliau, šeimos klausimų, klausimai buvo įtraukti, vėlgi prisidengia žmogaus teisėmis. Mano galva, tai neturi nieko bendra su žmogaus teisėmis. Be abejo, e, LGBTI diskriminavimas turi būti draudžiamas ir ši pastraipa tikrai yra tinkama šiame pranešime ir tos pačios lyties asmenų e, santokos neturi nieko bendro su šiuo pranešimu. Tai turi būti palenk, palikta valstybių narių kompetencijai. Migrantų teisės yra kitas svarbus klausimas, bet mes neturime e, aptarnėti visų migracijos politikos klausimų. Korupcija yra siaubingas reiškinys. Bet vėlgi keliu klausimą, kaip tai susiję su šia, šiuo konkrečiu pranešimu. Mes savo e, frakciją turi, nes, išreiškėme skirtingus požiūrius į mirties bausmę. Žinoma, aš nepritariu kai kurių nuomonė frakcijoje, kad mirties bausmė ir demokratija neturi būti uh, kritikuojamos. Aš tam tikrai nepritariu, nes jeigu mes kritikuojame kankinimus, turime kritikuoti ir mirties bausmės, bausmės taikymą, nepriklausant nuo to, ar yra demokratija ar e, diktatūra. Aš pateikiau nemažai pakeitimų ir aš raginu jūs sugrįžti prie pagalbos žmonėms, kurie nukentėjo nuo pažeidimo žmogaus teisų srityje ir venkime, venkime dialoginių dėjų įtraukimo ir prisidengimo žmogaus teisėmis. Ačiū. Much, Ačiū, ponas Henkel. Dabar ponas Austrevičius, prašau. Ačiū, pirmininkė. Iš principo. Pono Ponserio E, manau, kad pono Paranseri pranešimas yra e, tikrai neblogas. Ar labai gerai, e, kad pranešimas nesiekia pernelyg plačiai apreipti ir mes siūlome pasiūsti aišku signalą ir nepasimesime kalbėdami apie 150 šalių ir kalbėsime apie mm, žmogaus padėtį juose, kaip kad mm, kalbama tarybos ataskaitoje. Bet kai kurie dalykai galėtų ir pagerinti tekstą. Manau, kad yra tam tikrų e, problemų susijusių su ES e, veiksmais ir reikėtų paminėti pavyzdžius iš konkrečių šalių. E, taip pat reikia minėti kai kurių šalių pasiekimus ir tokiu būdu jos bus tarsi paskatintos žengti toliau. Nereikėtų ilgo sąrašo, bet galbūt pasirinkime uh, Kaip mums atrodo <clears throat> pačius geriausius pavyzdžius, e, kurie tikrai yra spūdingi ir apie kuriuos norėtume pakalbėti plačiau. Mano nuomonė, vienas iš tokių pavyzdžių yra e, skiriuje apie mirties bausmę. Gal reikėtų ir kitus svarbius klausimus paminėti. Kalbėkime apie žmogaus teisų dialogą, apie ir taip pat metinėje ataskaitoje apie 13 metus sakoma, kad Pietų Afrikoje ir Šiaurės Korejoje e, pirmą kartą buvo tokie dialogai surinkti. Kodėl to nepakartoti mūsų pranešime? Tada būsime e, tik tai, tik kur kas konkretesnis bus tas mūsų pranešimas bet pasigėdau tam tikrų dalykų, kurie minimi tarybos ataskaitoje. Aš suprantu, kad tikrai e, apriptis mūsų pranešimo yra ribota. Mes turime laikytis e, skirto puslapių skaičiaus. Bet man atrodo, kad reikėtų kalbėti vis tik tai apie mažumas ir autoktoninius gyventojus. E, mūsų pranešime. Vertėtų paminėti autoktonius gyventojus, kai kalbame apie žemės užgrobimą. O dėl mažumų kalbama tik apie religinės mažumas, bet kaip apie etninės kultūrinės mažumas. Taip pat manau, kad mūsų pranešimas neturėtų tik tai atkartoti to, kas sakoma tarybos ataskaitoje. Reikia akcentuoti Europos parlamento veiklą. Pranešimo pabaigoje mm, kalbam apie Europos parlamento darbą, bet manau, reikėtų šiek tiek plačiau, išsameu pakalbėti dėl skubos, skubių, netidėliotinų klausimų. Reikia e, daugiau kalbėti apie e, žmogaus teisų gynėjus. Neseniai mes kalbėjome apie e, atvejį Bahreine. Taip pat viešoji demokratija yra labai svarbus elementas. Gal mes galėtume kažką panašaus padaryti, kaip padarė buvęs panešės e, Leonidas e, Donskis 11 metais, tai yra parengti sar, priedą tokį prie mm, pranešimo ir išvaryti parlamento konkrečius veiksmus. Baigdamas, <clears throat> noriu kolegos pasakyti, kad mm, projektas yra nebloga pradžia mūsų tolesniam darbui aptarsime vėliau pranešimus. Pažadu, kad iš mūsų pusės jau bus mažiau negu 50 ir e, galbūt e, vėliau per kitą posėdį galėsime kalbėti apie kompromisus ir tikiuosi, kad parengsime neblogą pranešimą. Ačiū pono Užtevičiu, ponė Lokbiller. Ačiū pirmininkė. Aš e, paskutinį kartą prisimenu svarstį, kai svarstėme pono Kukano pranešimą, buvo 76 pra, e, pakeitimai, bet ponui Panceriui pažadu, kad e, tiek nebus ir visų nepristatysiu, kuriuos turime. Manau, kad labai gerai jūs pradžioje minėte klimato pabėgėlius. E, anksčiau nebuvo. E, Jie minimi taip pat F dalyje ir ketvirtoje pastraipoje kalba apie tai, kiek kainuoja žmogaus teisų nesilaikimas. Tai labai pozityvus dalykai. Ir dėl to, ką parlamentas galėtų daryti kitaip, aš sutinku su ponu Auštrevičiumi ir ponu e, Prieda. Gal reikėtų išplėsti tą pastraipą. Ir pabaigoje parengti e, bendrą strateginį dokumentą apie tai, kaip parlamentas e, dirba ar turėtų dirbti. Manau, kad reikėtų apie tai pagalvoti. Dėl metinės ataskaitos. Tai jau man regis buvo paminėta. Metinė ataskaita yra ataskaita, kurią sudaro 800 puslapio. Aš tikrai jos neperskaičiau ir mm, bijau, kad kolegos kiti irgi nebus perskaitę tos ataskaitos. Ar sekretoriatas ją skaito? Tikrai kiekvienais metais, gal tik pastraipas ar tas dalis, kurios jums aktualios. Ir kitas dalykas, ar viskas aktualu mums, mūsų priemonėms. Uh, Aišku, tyrėjams, e, analitikams tas dokumentas labai aktualus, bet e, turime galvoti apie reikalavimus. E, kiekvienais metais parengti trumpą strateginį pranešimą apie tai, kokie buvo numatyti veiksmai ir kas pasiekta. Šiais metais vyko rinkimai ir gal yra absurdiška, kad mes dabar reiškėme savo nuomonę apie ataskaitą, kuri parengta apie 13 metus ir balsuosime dėl jos 15 metais. Reikėtų gal užsimti aktualesniais dalykais, bet reikėtų ir pagalvoti apie tai, ar yra e, prasminga renkti tokį platų pranešimą. Šeštoje pastraipoje, kalbėdamas apie metinę ataskaitą, jūs sakote, kad reikėtų pamastyti apie šalims skirtas ataskaitas. Ne viską supratau, nes devintoje pastraipoje kalbama apie šalims skirtas strategijas ir išorės veiksmų tarnyba naudoja visus rodiklius, bet taip pat apie tai kalbama šeštame punkte bet tai yra e, labai nedėlės apimties dalykai ir mes prašome išorės veiksmų tarnybos dvigubinti savo e, darbus, bet galbūt reikėtų to išvengti. Ir mes turėtume gal e, geriau pasižiūrėti į šalių strategijas, kur yra tam tikri rodikliai ir prašyti, kad mums būtų leista susipažinti su jais. keletas dar pakeitimų. 53 norėtume pakoreguoti, kur kalbam apie žmogaus teisės ir demokratijas, labai trumpai. Negerai gal sakyti, kad daugumą lėšų skiriama žmogaus teisų gynėjų, nes e, labai sunku įvertinti. Tai mes E, turėtume kalbėti apie e, demokratijos žmogaus teisų priemonę ir sakyti, kad nors lėšos mažinamos, jas reikėtų naudoti lankščiau. Taip pat e, klausimą turiu dėl žmogaus teisų vyriausiojo įgaliotinio specialiaus pranešėjo 13 punkte. Jūs sakote, kad raginsite, jūs sakėte, kad jau kreipėtės į tarybą su prašymu institucionalizuoti specialaus žmogaus teisų įgaliotinio e, klausimą, kad tai taptų nuolatinė funkcija. Bet man kyla klausimas, ar nereikėtų dėl to pakeisti sutarties. Tai reikėtų gal e, kažkaip kitaip suformuluoti, kaip nuolatinė pareigybė e, ar panašiai įvardyti. 79 pastraipa, skubos e, tvarkas svarstant klausimai, kaip toliau sekame padėti Sakarovo premiją, e, įtvirtinant demokratiją ir žmogaus teisės. E, kitas dalykas - Frontexas, žmogaus teisų aspektai ar jų nebuvimas. Taip pat kita pastraipa yra, kad reikia apie, apie nepilotuojamus orlaivius ir prekybą žmonėmis. E, mes pateiksime savo pasiūlymų dėl tų dalykų ir e, antradienį jūs pamatysite. E, Jimenez Beseril taip pat prašė žodžio, jūs esate šešėlinė pranešėja vystimosi komitete. Taip, taip. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti poną Panserį, parengusi tokį išsamų pranešimą, kuriame bandom apibendrinti mūsų e, prioritetus e, žmogaus ir, ir, ir šiaip labai platus yra darbas, nes bandome vertinti žmogaus teisės visame pasaulyje. E, yra įvairių problemų visame pasaulyje, taigi labai sunku su rašyti viską į vieną pranešimą, bet e, mes turime pirmiausiai galvoti apie pagrindinės teisės. Sutinku su kolegomis, kad kai kurios e, temos jau Libe komitete yra nagrinėjamos ir galbūt ten reikėtų e, palikti tam komitetui tam tikrus dalykus, ne šiam komitetui. Taip pat e, džiaugiuosi, kad e, pranešėjas e, mano, jog išorės veiksmų tarnyba turėtų ypatingą dėmesį skirti žmogaus teisėms. Labai dažnai ekonominių teisų kontekste gal jos primirštamos ir reikia užtikrinti, kad žmogus, jo teisės būtų svarbiausias dalykas net ir ekonominiuose santykiuose. Aš e, nenoriu pasakyti, kad nėra kažkokių ideologizuotų, ideologinių dalykų. E, delegacijos e, labai dažnai turi žiūrėti į susitarimus, jų peržiūrą ir reikia laikytis labai išsamių tam tikrų ideologinių pozicijų ir reikia visuomet kalbėti apie e, žmogaus teisės ir niekuomet nesustoti. Taip pat malonu, kad kalbam apie žmogaus teisų gynėjus ir apie pilietinės visuomenės svarbą. E, ir malonu, kad moterų e, vaidmo, moterų aspektas yra akcentuojamas dėje. Moteris yra dažniausiai labiau pažeidžiamos kai kuriuose šalyse e, buvo e, minimos moteris, moterų prievartavimai kaip e, karo priemonė, taip pat moteris verčiamos būti sekso, teikti sekso paslaugas, seksualinės paslaugas. Ir taip pat labai svarbu, kad minimi vaikai E, priverstinės nepilnamečių santuokos, genitalijų žalojimas, priverstinis darbas. E, kadangi aš rengiu vystimosi komitete nuomonę, manau, kad darbo tvarkė po 2015 metų taip pat e, atsižvelgs į daugai tų elementų, kurie minimi pranešime, mes juos gilinsime, plėsime ir toliau dirbsime kartu. Manau, kad labai svarbus dar vienas dalykas, kuris minėjote, bet reikia plačiau apie tai kalbėti, tai yra saugumas, geras valdymas, nes tai yra pagrindas, kuris užtikrina visas žmogaus teisės. Reikia įsivaizduoti karo situaciją, terorizmą paplitusi, matome tūkstančius aukų e, atsirandančių dėl tų konfliktų. Uh, Ir taip pat ponas e, Panseris kalba apie tai, kad e, reikia užtikrinti geresnės galimybės e, kreipytis į teisingumo sistemą aukoms nukentėjusiems dėl tam tikrų ekonominių santykių, bet reikia kalbėti apie apskritai geresnės galimybės naudotis teisingumo sistema, E, aš dar kartą noriu padėkoti Jums, šiek tiek pakoreguosime pranešimą, bet manau, kad jis bus tikrai geras. Dabar Elizabeth Tyson, kuri Europos išorės veiksmų taryboje vadovauja žmogaus teisų skyriui. Prašom. Labai ačiū. E, Nalipininkė už suteikta galimybė pateikti keletas pastabas dėl pana Panzerį pranešimo. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes sveikiname šitą pranešimą, atidžiai klausėme. Ir pirmąjį perskaitėme atidžiai. Manau, kad ir toliau dirbsime su jumis. Taip, mes labai palaikome sistematinį tokį požiūrį ir taip pat šitas temas, tuos klausimus, kuriuos palėtėte pranešime. Taip, ypač turėtų būti efektyvumas ir nuoseklumas įdėgiant mūsų žmogaus teisų politiką. Kalbant, žinoma, ir apie vidaus šitą politiką ir išorės. Iš Taip, žinoma, visą tai remiasi mūsų pagrindiniais įstatymais, pagrindiniais mūsų principais, kuriais mes remiame sudarydami naują veiksmų planą. Dėl naujo veiksmų plano. Taip, mes turime panorama gero, ne? mes pradėjome jau pradedamą į darbą, jau tai žinote jūs iš ankstesnių diskusijų šitame komitete todėl remiame jūs, skatiname jūs toliau dirbti. Ir sakome, kad mes sutelksime visų savo dėmesį, nustatant mūsų veiklos prioritetus, nemažinant mūsų ambicijų lygmens. Taip, labai svarbu, kad žmogaus teisės būtų, apie jas būtų kalbama, diskutuojama visose politikos rytise. Taip, dabar kalbama apie 2014 metų metinio pranešimo parengimą. Tai pirmiausia, atskiros tematinės sekcijos, numatančios prioritetus, taip pat geografinės sekcijos, kuriuose būtų apimamos visas geografinės teritorijos. Taip, rengiamės pateikti analizę viso veiksmų plano, prioritetų analizę. Taip, taigi mes labai sveikiname jūsų pasiūlymą pasiūlymą, kad dėl to, kad reikėtų pataisyti bendrąjį formatą ir laukiu galimybės pradėti dirbti čia. Leiskite man pabrėžti, kad visame jūsų projekte uh, Mes matome sistematinį tokį darbą. Taip pat skatinama, kad reikėtų mūsų taikymus instrumentus tobulinti. Jūsų rekomendacija iš tikrųjų labai derinasi su mūsų pačių e, mąstysena. Mes norime e, e, kad visa tai, apie ką kalbama projekte, būtų greičiau paversta veiksmais. Mes kaip ir jūs įsitikinę, kad reikia tiesiog suteikti daugiau žinių delegacijai, kad būtų sustiprintas mūsų statusas. Reikia kalbėti labiau apie mokymus, kad įvairios delegacijos kalbėtų tą pačią kalbą, kad čia kalbu ir apie teoriją, ir apie praktiką. Galbūt dar ir per anksti apie visą kalbėti. kalbėti Mes ir toliau a, dirbsime, teiksime pataisimus, tobulinsime jį. A, tiesiog leiskite man a, dėl šešto ir devintojo pastraipų pateikti pastabų. A, taip, e, a, dėl prioritetų, kai kalbėjomės, labai tam pritarėme kaip sakau, iš tikrųjų sutinkame, sutinkame su tuo, todėl kad iš tikrųjų reikia numatyti prioritetus. Tačiau dėl uh, įvairių uh, na, indikatorių, rodiklių uh, reikia Žinome, kadangi mes nesenai priėmėme darbuotojų dokumentą, kalbant apie darbuotojų darbą pareigybės, tai mes tuo galėtume vadovautis ir kitose srityse. Bet tuo pačiu norėtume e, pasinaudoti e, galimybę ir suteikti progą mūsų atstovams pateikti savo įvertinimą dėl už. lyginamųjų rodiklių. Taip, čia kalbame apie žmogaus teisės, verslą. Na, Tikriausiai girdėjote apie šios du klausimus, kurie svartomi Ženevoje. Jūs taip pat žinote, apie šitas diskusijas vykusias dėl verslo ir žmogaus teisų, rezoliucijas priimtas, susipažinote su jomis. Mūsų pagrindinis, galutinis tikslas būtų e, tiesiog teisiškai įpareigojantis e, dokumentas, e, kuris turėtų būti sukurtas. Mes norėtume laikytis jungtinių tautų vadovaujančio dokumento. Uh, O tai, žinoma, ilgas procesas. Ir tas dokumentas, žinoma, turėtų būti priimtas plačiu sutarimu. Taip pat norėčiau pasiūlyti, kad kai jūs kalbate apie tą teisiškai privalomą dokumentą, kad būtų pagalvota. Taip, mes čia kalbame ne tik apie Pietų Afriką, Mes dirbame su daugeliu e, partnerių ir mes e, Taigi verslas ir žmogaus teisės, e, mes laikome, kad tai yra labai svarbus dokumentas. Mes būsime atviri ir toliau o, dirbsime kartu ir jeigu reikia, pateiksime savo komentarus. Muchísimas gracias. ¿Algún colega más quiere intervenir antes de... Dėkuoju. Ar dar būtų kolegų norinčių pasisakyti? Ir paskui suteiksiu žodį ponui Panseri, pranešėjui. Aš noriu pakalbėti apie dialoginio požiūrio idėją tas ideologinis požiūris nėra skiepiamas viso, visame šiame pranešime. Galbūt man reikėtų labiau paaiškinti žmogaus teisės, kaip, kaip mes jas traktuojame. Prieš keletą metų galbūt prisimenate, anksčiau mes tik kalbėjome apie Kinijos ir Hongkongo situaciją. Aš esu kalbėjęs apie olimpinių žaidybių, žaidinių stadioną Pekine ir buvo išsakyta, kad žmogaus teisės ir pagrindinės teisės jos buvo nustelbtos finansinių, piniginių reikalų. Pinigai yra esminis dalykas, kai kalbam apie diskusijas dėl žmogaus teisų laikymosi. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokios buvo jungtinių e, tautų diskusijos dėl Hongkongo? Jaunas paauglys Irane, moteris Riade, visi šie atvejai. kai darbuotojas dirba įmonėje, kas daro jį panašių į tuos visus žmonės mano suminėtus. Viešas įvaizdis, viešas moters įvaizdis, įstatymai priimami dėl biologinių dalykų, homofobiški įstatymai. Visą tai yra susijęs su žmogaus teisėmis. Ir bendras tuos dalykus vienintis dalykas yra kiekvieno žmogiškosios būtybės lygybė, nepaisant jo religijos, tautybės, įsitikinimų, lyties ir taip toliau. Ir tai yra tikrai didžiulis iššūkis šiandienėme pasaulyje. Mes turime priimti žmogaus teisų iššūkį, pilietinių teisų, socialinių teisų iššūkį, taip pat ir politinių teisų iššūkį. Ir tai yra pagrindas naujai ekonomikai ir demokratijai, kuri turėtų egzistuoti kiekvienoje šalyje. Toks yra mano požiūris ir jis tikrai nėra ideologinis požiūris. Tai yra realistiškas požiūris atsižvelgianti tai, kas vyksta. Aš noriu padėkoti kalbėtojams už jų komentarus, nes jeigu mūsų tikslas yra siekti plačiau, mes turime prisimti įsipareigojimą ir siekti plačiau. Pradedant nuo Kristiano Prėdus, viskas, kas buvo išsakyta, aš manau, kad mes galime nesunkiai suformuluoti griežtesnę pastraipą dėl demok paramos demokratijai ir rinkimams. Nes kągi daugiau ES gali padaryti konsoliduodama demokratinį perėjimą įvairiose šalise. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, ar mes turėtume sutelkti dėmesį į libę komiteto darbą. Kai mes norime nuoseklumo tarp vidaus ir išorės veiksmų ir jeigu norime išvengti tokių įstatymų, kad tarkim Ugandoje homoseksualus asmenys yra įkalinami, kai iškyla homoseksualių žmonių teisėms grėsmė pačioje Europos Sąjungoje. Mes negalime skatinti kovos su homofobija už Europos Sąjungos ribų, kai pačios ES mm, valstybėse narėse yra homofobiškų idėjų. Aš pritariu 14 pastraipai, 21 pastraipai pakeitimams siūlomiems. Aš pritariu, kad būtų galima labi, plačiau suformuluoti nuostatas dėl žmogaus teisių ir demokratijos nes tai yra svarbiausi dalykai nagrinėjami mūsų komitete. O dėl gairių delegacijoms mums reikėtų geriau tai suprasti. Man tarsi ir nekyla problemų, bet jeigu Europos išorės veiksmų tarnyba yra nustačiusi pagrindinius kontaktinius asmenys delegacijose, mes turime uh, laikytis nuoseklumo ir parengti naujas gairias, kuriame, kuriomis grįsime savo darbą, dirbdami su tais mm, kontaktiniais asmenimis. Ir atsakydamas jums visiems, aš turiu pasakyti štai, ką man tikrai nekėla jokių sunkumų dėl susilumo pakeitimų. Raskime geriausias priemonės ir būdus sustiprinti savo veiklą, sustiprinti Europos parlamento veiklą žmogaus teisų srityje ir išos, išorės veiksmų srityje. Ką ponas Austrevičius pasakė, taip, mums turbūt reikėtų įtraukti, e, atsižvelgiant tai, ką pasakė ponas Ušrevičius, aš pakeisiu iš dalies tekstą, atsižvelgdamas išsakytas pastabas. Kaip buvo pasakyta ankstesnėme posėdė, galima būtų pateikti geografinių pavyzdžių. Aš to nekartosiu, nevardysiu šalių, nes tai būtų pernelyg aprašomojo pobūdžio tada dokumentas ir jis nebebūtų naudingas. Aš manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti Europos parlamento vaidmeniui, pabrėžti tai. Taip pat aš pritariu, jog mums reikia pabrėžti, jog Orbos parlamentas turi parengę strateginį planą ir jį galima aptarti plenarinėje sesijoje ir patvirtinti, norint užtikrinti didesnį Europos parlamento įsipareigojimą. Dėl šeštos ir devintos pastraipos, dėl dubliuojamo darbo. Taip, sutinku, bet mums reikia tikslu, kai yra rengiama strategija kiekvienai šaliai. Norėčiau, kad mūsų pakomitėtis įvertintų, ar buvo padaryta pažanga tose šalise. Nes vienas iš klausimų, kurį svarstome šiandien, yra pažanga ir reikėtų konsultuotis dėl daromos pažangos, Turime pagalvoti, kaip siekti tikslų susijusių su skirtingomis strategijomis. Tai yra vienas iš esminių dalykų. Atvirai kalbant, nežinau, ar mums reikėtų kalbėti apie sutartį. Nežinau, jeigu to nesvarstysime dėl vyriausiosio e, įgaliotinio inst e, posto nuolatinio įkūrimo. Tai tuomet taptų nuolatiniu ES elementu ir tokios problemos, žinoma, mes negalime per vienerius metus išspręsti. Aš manau, kad daugmaž atsakiau į visų išsakytas pastabas. Kuo mažiau pakeitimų bus pasiūlyma, tuo bus geriau, tai sakau jums, nes tiesiog jums bus mažiau darbo. Ir taip pat jūs turite pasitikėti mumis. Mums reikia to, kas naudinga mums patiems ir taip pat tiems, su kuriais mes konsultavomės. Kristinai, tu minėjai Pilietinė visuomenė taip jinai prisidėjo prie, šios, prie šio pranešimo rengimo. Pakeitimai turi būti teikiami iki 9 gruodžio ir tuomet mes kalbėsime su šešėliniais pranešėjais ir patobulinti tekstą. Ačiū ponas Panseri, manau, kad tai yra puikus pagrindas darbui. Dėkuoju, o toliau bus klausimas dėl kankinimų.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 Vamos a empezar rápidamente nuestro. Pradėsime klausimą. E, e, klausimą dėl 30-ųjų Junktinių tautų konvencijos prieš kankinimus metinių. Iškart e, pereisime prie mūsų svečių. Tai yra puikus labai patyrę specialistai, kurie labai gerai išmano šį klausimą. Labai dėkoju uh, E, jiems, kad atvyko. Pirmai noriu pasveikinti ambasadorių Karstiną Staurą, kuris yra Danijos atstovas Junktinėse tautose Ženevoje. Jisai galėtų papra... pristatyti mums naujausias iniciatyvas, o Kita mūsų viešinė yra Laura Dolčikanan. Tikiuosi, kad teisingai ištarius pavardę. Dabar ponui e, Stauri, suteik, Staur suteikiu žodį, o paskui pristatysiu ponę Laurą e, Doišį Kanan. Dėkui, kad mane pakvietėte šiandieną pakalbėti apie iniciatyvą, kuri pradėta šiais metais. Kitą savaitę 10 e, gruodžio minėsime 30-asias konvencijos prieš kankinimus metinės daug žmonių dirbo sunkiai ilgai po 48 metų patvirtinus e, visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, kad būtų uždrausti kankinimai. Ir mes Matome, kad daug kas pasikeitė nuo to laiko ir visuomenės apklausos rodo, jog tam tikromis aplinklybėmis kankinimai yra naudojami per tardymus, kad informacija būtų išgaunama iš žmonių, bet manau, kad visai neteisingas yra toks požiūris, neteisingai interpretuojami dalykai. Bet tai yra elementas, kuris televizijoje e, ar įtampos e, didelis romanuose palaikomas kalbama apie kankinimus, kankinimai ir toliau naudojami, išgaunant informaciją žmonėms, žmonės yra psichologiškai, fiziškai kankinami, bandoma priversti juos daryti tai, ko jie nedarytų ir juos palaužti kaip e, žmonės, kaip asmenybės. Mes bandome uh, kaip jau daugelį metų jungtinių tautų sistemoje dirbti kankinimų išgyvenimo srityje, veikia tam tikras komitetas, specialus pranešėjas e, yra. E, turime pakomitetį dėl kankinimų prevencijos e, prie fakultatyvinio protokolo SPT ir kasmet mes sekame padėtį, bet naujų tendencijų nėra, neatsirado politinės pakankamai valios pakeisti ką nors. Yra e, tam tikra yra iniciatyva dėl šios e, konvencijos keitimo. Mes dirbame, taip pat yra problemų dėl finansavimo, tačiau politinės valios trūksta, kad mes pakeit, pakeistume Mes e, tikimės, kad iniciatyva tikrai galiausiai duos rezultatų. Ir taip pat mes norime, kad iki 24 metų, per ateinančius 10 metų, būtų visų šalių ratifikuota ši konvencija. Reikia naujo požiūrio e, regionio e, Danija, Čilė, Indonezija, Gana dirba savo regionuose bandoma ieškoti konstruktyvaus veikimo būdo ir tai reiškia e, požiūrio pakeitimą į standartinį požiūrį. Mes anksčiau paprasčiausiai smergdavome kankinimų naudojimą savo rezoliucijomis, politinėmis iniciatyvomis, demaršais, kritika, uh, E, nuomonę išreikšdami, politinius darydami pareiškimus, kurios kritikuodavo šalis naudojančias kankinimus. Ir viskas yra teisingai, mes nekeičiame savo pozicijos, tačiau jeigu pasižiūrėsime į kankinimų klausimą šiandieną, tai reikia kalbėti apie policijos elgesį, e, kalėjimus, e, sulaikymo centrus ir juose dirbančius asmenys bei jų elgesį Taip pat e, reikia galvoti apie tai, kaip su žmonėmis elgiamasi psichiatrinėse ligonėse, ar jie yra atskiriami ir panašiai. Tai yra tie klausimai, e, e, nuo kurių negalime nusigręžti. Ir dažnai vyksta konfrontacija su valdžios institucijomis. E, Dažnai tai pasireiškia kaip kankinių, kaip e, kartais kaip neteisingas elgesys, tačiau viešos institucijos turi į tai pasižiūrėti. Kai kuriais atvejais galima sakyti, kad trūksta politinės valios užsiimti veiksmais, bet apie 40 šalių yra ratifikavusių konvenciją, kai kurios nėra ratifikavusios fakultatyvinio protokolo, bet ne viskas yra susiję tik su politinė valia tam tikrų mastų, kai, kurie iššūkiai yra penelik dideli, kurių negalima, ar, ar e, barjerai, kliūtis, kurių negalima įveikti. Pirmiausia, aš sakiau, yra e, kelia problemų policijos elgesys, pavyzdžiui, trūksta uh, išteklių, uh, policininkai nėra pakankamai apmokyti gerai. Uh, jeigu lankysimės kalėjimuose, apsilankysime kalėjimuose, daugelį šalių pamatysime, kokios yra baisios sąlygos. Uh, kaliniai, kalinių yra per daug e, kamerose ir panašiai. Rytų Europoje taip pat yra problemos dėl e, e, asmenų uždarimo psichiatrinės ligonės ir Danijoje buvo, buvo kritikuojami tam. Uh, Taigi daug ką dar turime padaryti. Mes bandome dėkti pozityvų požiūrį, sakydami šalims, kad jeigu matote problemas įveikdami kliūtis kankinimams panaikinti, tai tarptautinė bendruomenė gali jums padėti. Tai buvo ir. Uh, Tai yra klausimas susijęs su partnerių, giminingų organizacijų bendradarbiavimų ir ES valstybės narės gali padėti šalims turinčiams problemų. Taip pat akivaizdu, kad e, aišku, kad e, policijos darbas yra labai uždaras, ar kalėjimai yra kažkas labai uh, Um, uždari, um, uždaros sistemos ir jos bijo atsiverti, kad nebūtų kritikuojamos savo šalyje ar vakarų, Europos partnerių. Um, ir uh, pavyzdžiui, jau kalbėsime apie kažkokias mažas šalis, kurios yra toli, irgi jos iš pradžių galvoja, kad neturi nieko bendro su Danija ar kitomis šalimis, e, bet iš tikrųjų, jeigu jos pasirašytų konvenciją, atsirastų bendradarbiavimo galimybių, kalbu ir apie besivystančias šalis iš tikrųjų galime pasiekti gerų pavyzdžių, kurie paskui įkveiptų kitus. Mes turime e, galimybės bendarbiauti ir tarp kaimynų, ir su kitomis šalimis, ir tokiu būdu pasiekti rezultatų galima regioninių e, mastų veikti, pavyzdžiui, Afrikoje, Latino Amerikoje, Azijoje ir Europoje. Europoje mes daugiausiai dėmesio skiriame uh, platesnėje Europoje SBO narėms 55, 54 šalis yra narės SBO ir jos žengia skirtingai e, gyvendamos konvencijos e, reikalavimus, yra tam tikrų išlikų, e, ypač dėl fakultatyvinio protokolo ir dėl atskaitomybės Tai yra svarbiausi mums dalykai. Mes, kaip sakiau, laikomės pozityvaus požiūrio. Manome, kad paisivys kitos šalis, diplomatai turi labai daug patirbėti ir e, taip pat, jeigu Europos parlamentas e, sieks tą požiūrį paremti, bus geriau. Mes kartu galėsime sutelkti politinę valią ir išteklius. E, turime subūrę e, draugų grupę. E, Ženevoje pirmiausia jį veikia, bet jie atvira asmenims, pilietiniai visuomeniai, valstybėms ir tikimės per ateinančius keletą metų sutelkti pakankamai politinių pajėgų, daug draugų kuri paremtų tą iniciatyvą. Tikiuosi, kad greitai parengsime mūsų darbo programą per ateinančias savaitės kitiems metams. Tai bus e, pirmasis etapas iniciatyva e, įgyventinant. Aš nenoriu pernelyg plėstis, bet dar pasakysiu, kad e, reikia pasitelkti konvencijas, ratifikavimą, fakultatyvinį protokolą, išlygas naudotis tuo kaip dinamišką priemonę veiksmingiau kovojant su, užtikrinant kankinimų prevenciją, negu kad anksčiau. Mes turime tikrai spausti šalis, raginti jas prisijungti prie konvencijas ir atsisakyti kaip galima daugiau išlygų. E, taip pat prisijungti prie fakultatyvinio protokolo, e, užtikrinti atskaitomybę ir palaikyti prasmingą dialogą su komiteto prieš kankinimus e, komitetu ir gyventinti to komiteto rekomendacijas. Turime daug galimybių tarptautinius veiksmus paversti nacionaliniais. Mes e, turime skatinti šalis tą daryti, pasiūlyti joms paramą, joms tai darant ir tokiu būdu užsitikrinsime daugiau rezultatų, neu kad vien smergdami ir naudodami e, bizūno ir meduolio principą. Mes per ateinančius keletą mėnesių taip pat sieksime e, rodiklių sistemą parengti, kad būtų galima įvertinti mūsų e, padėtį 14 metų pabaigoje ir paskui kasmet pasižiūrėsime, ko pasieksime. Pasižiūrėsime, kiek, pavyzdžiui, šalių dar ratifikuos šią konvenciją. Vietnamas, pavyzdžiui, dabar galvoja rimtai Fidži apie tai, bet 35 ar daugiau šalių dar turi tą padaryti. Bet tai yra tik tai aisbergo viršūnė. Kitas, e, tai vienas dalykas yra ratifikavimas, bet kitas žingsnis, kaip e, politinis ratifikavimas bus įgyvendintas e, vietoje, kaip bus dirbama, veikiama. Mes norime sekti, kaip viskas vyksta globaliu mastu ne tik akcentuoti neigiamų, e, neigiamus dalykus šalise, bet e, kalbėti apie pozityvius dalykus, nes tai yra labai svarbu, yra daug neigiamų dalykų, apie juos reikia kalbėti, bet ši iniciatyva akcentuoja pozityvų elementą per ateinančius dešimt metų e, visuotinė ratifikacija valgu, vargu ar bus e, pasiekta 91-92 metais e, patvirtintos vaikų teisės konvencijos. Ja pasirašė visos šalys, išskyrus Somalis ir JAV, bet Somalis lik jau galvoja tą padaryti, tai JAV liks viena šalis. Bet klausimas toks kaip kankinimai, kurie nuo 48 metų yra uždrausti. Uh, tai nėra e, dar vienas žmogaus teisų klausimas, tai yra labai rimtas dalykas ir mes vis tik tai e, tuo pačiu metu pripažįstame, kad e, vargu ar pavyks visuotinai užtikrinti ratifikavimą, bet dirbsime sunkiai per atenčius dešimt metų. Labai ačiū, ponus. Tau dabar suteiksiu uh, jungtinių tautų atstoviai Laurai Kan, kuri atsakinga už žmogaus E, teisės, taip pat vadovauja e, kankinimo aukų fondui. Prieš jai pasisakant pasižiūrėsime trumpą. Pasižiūrėsime trumpą mm, e, filmuką, kuriame kalbama apie kankinimų aukas. Prašom.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 to, to the safe place. We feel that our work is, is worth. Our work is never end. Muy bien, muchísimas gracias. Labai ačiū už e, tai, kad pristatėte E, šį e, trumpą filmą. Suteiksiu žodį Laurai Dolčiai Kanan. E, ši uh, moteris užsijima tuo, kad būtų užtikrintas žmogaus orumas, bet ji taip pat E, nukentėjus yra pati, ji neteko savo vyro per e, išpuolį prieš jungtinių tautų būsnį Irake. Norėčiau Jums padėkoti už Jūsų darbą, iš Jūsų pastangas. Norėčiau pagerbti visus, kurie nukentėjo o, tokių karinių kančių dalys. Labai ačiū, pirmininkė, ačiū ambasadoriau Staurė e, labai malonu ir didelė garbė dalyvauti šiandien čia pas jūs, man atrodo, kad tie žodžiai, kurie buvo pasakyti Ženevo, iš tikrųjų reiškia labai daug. Norėčiau atkartoti tai, ką ambasadoris Daus pasakė, kad kitais metais sukaks 30 metų po to, kai buvo pasirašyta konvencija prieš kankinimus. E, taigi, e, man atrodo, jungtinių tautų visa e, kovos prieš e, kankinimus sistema iš tikrųjų labai sustiprėjo. Na, man atrodo, visiškai buvo priimtas neprivalomas protokolas, e, palaikėte tą konvekciją. Man atrodo, kad fondas čia vaidina labai svarbu vaidmenį, 33 metus veikia. Ir uh, fondas buvo svarbus anais metais, labai svarbus ir šiandien, nes yra tūkstančiai kankinimo aukų, kurie palikti tiesiog savo vedėjai nepridžiūrimi. Na, noriu iš tikrųjų pabrėžti tą svarbą, kuris suteikta fondui. Na, ypač, kada kalbame apie konvenciją Mes kreipiame dėmesį 14 konvencijos straipsnį, kuriame labai aiškiai sakoma, kad valstybės turi garantuoti tam tikrą atlyginimą kankinimo aukoms. Tai turėtų būti pilna reabilitacija. Na, kad e, da, kalbam apie tą reabilitaciją, tai nėra kažkoks tai, na, e, tiesiog lik lyg pašalpa e, tiem nukentėjusiem, lyg kažkokia labdara. Tai yra valstybių prievalė tačiau patys skaičiai aukų skaičius, kurie kreipiasi į mūsų fondą, į kitus fondus. O lygiai taip pat tie na, tiesiog skaičiai, kuriuos gauna komitetai, kalba apie tai, kad vis dėlto į šitą situaciją, šią problemą yra nepakankamai kreipiama dėmesio fondas e, na, turi mandatą, bet tas mandatas toksai yra vizualus, jis nukreiptas grinai į e, aukas. A, dabar mūsų o, e, institucija, mes kalbame, kad nepaisant to, kiek tai institucijai metų, jis dar vis labai, labai jauna institucija. Na, žinoma, kada kalbama apie e, tarptautinį e, teismą, palikta vietos ir mūsų fondai, bet vis dėlto jungtinių tautų mechanizme šitas kankinimai, šita problema vis dar neužima pakankamai tvirtos padėties. Taigi labai svarbu, kad prisidėtų valstybės, kiti donorai Ir tiesiog visai yra daroma per pilietinių visuomenių iniciatyvas, kad pasiektų e, aukas. Nu, čia jau galime kalbėti apie medicininę, psichologinę, teisinę, humanitarinę, pilietinę pagalbą, kurie teikiama renimuoti. Renim, aukas reabilitacijos periodų, kad galima būtų gražinti jas e, į normalų gyvenimą. Taigi patikėtinių, patarėjų pasisakymai apie fondą, apie tai, kaip tas fondas turėtų būti naudojamas jų ekspertinės nuomonės mums labai svarbios. Per visus šitos metus fondas teikia pagalbą maždaug 30 tūkstančių aukų per metus. Ir šiandien mes turime didelį tinklą įvairių profesionalų, kuriame yra psichiatrai, e, slaugės, teisininkai dirbantis žmogaus teisės rytyje, tam, kad galima būtų nukreipti tinkamą reikalingą pagalbą aukoms. OK Taip, mes kalbame apie tai, kad visas tas procesas yra ilgalaikis ir, na, pavyzdžiui, Irakas, Kurdistanas, kuris buvo paminėtas, žinoma, kankinimų pasiekmes gali pasireikšti per keletą kartų. Fondas laiko svarbiu tai, kad būtų labai greitai reaguojama į per tokius atvejus, kurie buvo nenumatyti, na, pavyzdžiui, galime prisiminti e, Jordaniją, Siriją, e, taip pat pasienio visas problemas, panas Ahmed, kuris dabar atsako šiaurės Irake e, kilančiam konfliktui prieš porą metų, mes, atsiprašau, visai nesenai mes čia taip pat atsiradome naują teritorija, tai yra Ukraina. Čia mums irgi reikia kreipti dėmesį į e, ten atsirandačias aukas fondas, kaip aš sakiau, e, padeda vystytis pilietiniai visuomeniai. E, pris, labai dažnai tokios pilietinės organizacijos prisideda prie mūsų darbo, padeda valstybėms, o valstybių čia yra pareiga pagal 14 straipsnį. Tai bet lygiai taip pat kalbam apie valstybės, kur tiesiog nepakankamai dėmesio kreipiama, kuriame iš viso nekreipiamas dažnai dėmesys į aukas. Taigi mūsų fondas dažnai reikalauja, labai dažnai reikalauja nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurie kartais rizikuoja savo gyvybėmis. Ehm, mes turime iš tikrųjų daug žmogaus teisų gynėjų, kurie rizikavo savo gimybę, norėdami teikti pagalbą ehm, kankinimo aukoms. Na, jeigu kalbam apie skaičius, ehm, per penkeris e, pastarosius metus mūsų fondas namažėja, galbūt kitiem metam šiek tiek numatoma geriau, mes esame jau turėję šimtą maždaug 40 milijonų dolerių įvairioms iniciatyvams esame skyrę, padėjome daugiau kaip 600 organizacijų. Tai mes kalbame ir apie psichiatrinės palatas, ir apie gydytojų grupės, labai specializuotus centrus, apie teisininkų pagalbą įvairiausiamis formomis teikiama parama. Man atrodo, idealus vėjas būdas, kaip galime padėti, tai yra 12 milijonų per metus. Šiais metais mes maždaug sudurome ties 8 milijonais, kitais metais projektas paktas jau numato, kad 120 e, iniciatyvas e, įvairiuose pasaulio kraštuose remsime maždaug 7 milijonai e, na, eis tiesiogiai aukoms. Keletas skaičių gali būti įdomus jūsų auditorijai. 2015 metais fondas investuos daugiau kaip 1 milijoną dolerių 40 projektų, kurie teiks paramą būtent Europos Sąjungoje, 16 Europos Sąjungos valstybių. Europos Sąjungos valstybių narių parama tam fondui labai svarbi. 2008 metais 13 valstybių narių prisidėjo prie fondo šiais metais, tik tai iš penkių valstybių narių turiu vieną atstovą čia. Labai norėčiau padėkoti Danijai, Vokietija irgi remiamus, Airija, Suomija ir Austrija. Daug praradome pakeliui. Na, ekonominė krizė čia prisidėjo, bet būtų nepaprastai svarbu kad gautume ne tik piniginę paramą, bet ir politinę paramą, nes mums atrodo iš čia, kur mes sėdime, kad kankinimai pasitaiko dar visur. Nesvarbu visų pastangų. Visada yra rizika kad, na, tiesiog visiškas kankinimų draudimas, na, lyg ir šiek tiek švelnėja, kartais labai dažnai ieškama pateisinimu. na, šią progą norėčiau tiesiog paprašyti, kad būtų ir toliau teikiama fondui parama, kaip šitą e, filmukį trumpame matėte, kad tai labai svarbu ateinančiam kartom. Na, daug teisės aktų įvairiuose valstybėse pakeistas, būtent tose šalyse, kuriuom mes suteikėme teisinę pagalbą E, ir viena auka, e, kuri buvo e, reduota, yra jau tam tikra prevencija tolesniems veiksmams. Ačiū uždėmesi. Ačiū steiksiu žodį. Ponui Labilais pristatys savo iniciatyvos pranešimo pagrindinės išvadas. Ačiū, dėkuoju už pranešimus. Praeisiais metais Veronik Dėkaisė dirbo rengdama pranešimą, kurį patvirtino Europos parlamentas šiais metais, kur kalbama apie e, e, kankinimo panaikinimą pasaulyje. Ponas Staur taip pat apie tai kalbėjo. Visos šalis smerkia kankinimą, tačiau yra per mažai politinės valios parengti politikos kryptis, kuriomis būtų prisidedama prie e, kankinimų panaikinimo visame pasaulyje. Nes šis nusikaltimas ir žmogaus teisėjo pažydimas yra labai plačiai paplitęs. Parlamento rezoliucijoje mes kritikavome, kad kad Europos išrasismų tarnyba ir valstybės narės nepakankamai gyvendė savo įsipareigomus kovoti su e, kankinimais. Taip pat mes kritikavome, jog turime parengę labai geras ES gairias, kovai prieš kankinimą, tačiau tos gairės daugiausiai ir išliko tik popieriuje. Dėl to kovo mėnesį mes paraginome labiau įsitraukti iš jų gairių gyvendinimą ir įtraukti e, parlamentą, kad jis galėtų stebėti ES politikos įgyvendinimą šioje srityje. Galbūt mes daugiau išgirsime iš Europos išorės veiksmų tarnybos, e, ką ji nuveikė šioje srityje. Taip pat mes priminėme kad ES turėtų būti ambicingesnė e, remdama regioninius ir nacionalinius prevencinius mechanizmus ir surenkti netgi pasaulinę kampaniją dėl teminių klausimų susijusių su kankinimais. Iš mūsų sesijų mes žinome tuos visus svarbius klausimus, bet kol kas dar labai netoli pajudėjome į priekį. Reikėtų raginti ES regacijas ir ambasadas 26 birželio tarptautinę e, kankinių dieną panaudoti kaip naujoms iniciatyvoms e, padėti nukėtėjimsiems nuo kankinimų. Taip pat įtraukti ir pilietinę visuomenę. Taip pat jūs mes konkrečiai rezoliucijoje sakome, kad valstybių narių tarpalanytinės organizacijos turi daugiau e, vizitų, apsilankimų organizuoti e, kalėjimuose, policijos įstaigose, psichiatrinėse įstaigose. Mes pradėjome procesą, tai yra renkti praktinės gairės europarlamentaras, kai jie e, lankosi trečiųjų šalių įkalinimo įstaigose. E, ir reikėtų įvertinti, kaip vyksta ta veikla. Mes jau pradėjome tą praktinę veiklą ir nors parlamento pirinkas paprašė komisijos vykti į Azerbaidžaną ir apsilankyti, aplankyti Julą Lailą Junius, atsakymas, kurį dažnai mes gauname, kad mes negalime vykti į tą, negalime patekti į tą kalėjimą. Turime parengti praktinės gairės, kaip būtų galima vis dėlto aplankyti, apsilankyti tokiuose įkalinimuose vietose. Pone Dolčia Kanančias taip pat mums paaiškino tai, ką mes rezoliucijoje e, minime, tai yra daugiau paramos padėti nukentėjusiems nuo kankinimą, skaitant ir jūsų minėtą fondą skirtą kankinimo aukoms. Parlamento rezoliucijoje ypač didės, didelis dėmesys yra skiriamas vaikų kankinimui ir lyties pagrindų vykdomam, vykdomam smurtui. Ir mes parengėme, išplėtojame naują idėją, jog mirties bausmė yra nesuderinama su traptautiniu kankinimu draudimu. Ir paraginome ES pritaikyti savo politikos, politikos e, kryptis e, mirties bausmės atžvilgių atitinkamai. Kol kas mes dar nesurengėme diskusijų po šio pranešimo parengimo parlamente ir būtų gerai naudinga išgirsti iš išorės veiksmų tarnybos, ką jinai mano apie tai. Taip pat norėčiau pateikti keltą klausimų, jeigu leisite. Pirminkė, liko tik septynios minutės. Na, tuomet, manau, kad e, išorės veiksmų tarnyba galėtų pristatyti savo nuveiktą darbą šioje srityje. Ačiū, dėkuoju. Pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų svečiams jeigu jie norėtų atsakyti į komentarus, o tuomet Europos išorės veiksmų tarnybai ir komisijai, jeigu liks laiko. Žodis jums prašau. Dėkoju. Aš atidžiai perskaičiau parlamento pareiškimą šiuo metu kovo mėnesio ir man tikrai didžiulį įspūdį padarė tas, tai išsami analizė e, padaryta šiame pareiškime. Keletą komentarų pateiksiu. Pirmiausia, norint, kad būtumėm patikimi šiuo klausimu, Europos Sąjunga ir valstybės narės turi pripažinti, kad kankinimas nėra vienintelis dalykas, kuris vyksta, kuris vyksta vien už ES ribų. Kartais tai vyksta ir ES, valstybės narėse. Specialusis pranešėjimas dėl kankinimų, ponas Nauk, prieš keletą metų pateikė pranešimą dėl prieglopšio prašytojų kankinimų valstybėse narėse. Kitas dalykas. Europa turi suvaidinti ypatingą vaidmenį tose regionuose, kurie yra arti Europos vidurio Azija, Kaukazas. Reikia užmėgsti dialogus Ir kaip tarp regioninės grupės narys, aš galiu pasakyti, kad ir mes turime suvaidinti vaidmenį, tikiuosi kartu su ES, šios tikslų tarnyba, siekdami mobilizuoti mm, tas pajėgas, kurios yra mūsų kaiminystėse. Trečias dalykas, kai kalbam apie Latino Amerikos, Afrikos, e, e, artimų rytų šalis, reikia pripažinti mm, tam tikrus mūsų laimėjimus, bet ir tam tikras mūsų nesėkmes. Ne visada mes esame kaip uh, kvie, uh, laukiamas svečias, bet kaip uh, įsikišantis subjektas traktuojami. Mes turime įvertinti problemas ir turime jautriai reaguoti į tokio pobūdžio jausmus labai svarbu išsiaiškinti, kaip mes elgiamės su psichiatrijos ligoniais, su kaliniais, su... Tie klausimai yra labai jautriai e, traktuojami įvairiose šalyse ir reikia tai atsižvelgti. Diplomatija, politinis jautrumas yra labai svarbus dalykai ir mūsų manimų mes turime dirbti su mišalvins, kurios lyderiauja atitinkamuose regionuose. E, žymiai geriau šitaip dirbti, negu kaip visiškai svetimam outsideriui kištis į tų šalių reikalus. Kai kalbama apie savanorišką fondą, reikia jo pasinaudoti, bet galime mes ir politinį vaidmenį suvaidinti, galime daryti spaudimą, galima pabrėžti tam tikrus dalykus, politinius pareiškimus daryti ir paremti organizacijos vietos lyg, lygių, kurios dirba šiais klausimais. Turime labai aiškiai išsiaiškinti, ką mes galime padaryti ir ko negalime. Ir kai to prireikia, tiesiog pasitraukti į šalį ir leisti kitiems e, dirbti savo darbą. Ačiū. Dabar ponia Laura Dolčikanan. Ačiū suteiktą žodį. Aš papildysiu tai, ką pasakė ambasadorius Starka. Taip, rezoliucija yra labai išsami, tikrai daranti gerą įspūdį. Mūsų požiūriu mes tikrai vertiname tai, kad jūs pabrėžiate skirtingas tikslinės grupės, grupės, kuriams reikia ypatingo dėmesio. Iš savo pozicijos mes matome, kad vis daugėja nukentėjusių moterų skaičius. Kitais metais per mm, paraiškas, kurius gavote, gavome ir patvirtime, nukentėjusių asmenų yra daugiau ne 55 tūkstančiai nukentėjusių ir didžioji dalis jų yra moteris ir vaikai, ypač e, konfliktinių iš konfliktinių regionų, regionų, kuriuose yra, vyksta konfliktai. Dėl to e, jūsų e, dėmesys skirtas moterų ir vaikų teisėms, LGBTI teisėmis. Šeštoje pastraipoje kaip tik yra raginama didinti finansavimą, užtikrinti finansavimą. Labai svarbu galvoti apie reabilitavimą nukentėjusi, bet taip pat apie prevenciją. Minimas OPKA specialusis fondas bet 240 e, tūkstančių dolerių tik tai gavo tas fondas, jis beveik miršta, o tai yra pagrindinė priemonė e, užtikrinant prevenciją. Mes negalime leisti numirti šiai veiklai netgi prieš jai gimstant. Kitame veiksmų plane mes ir toliau išlaikysime svarbą kovos prieš kankinimus ir be abejo mes labai remiame jūsų rezoliuciją. Ačiū. Bueno, por dos minutos y creo que ya sí. Mm, dviems minutėms prašom ir be vertimo, nes e, jau baigėsi vertėjų darbo laikas. Chair, my name is Elizabeth Tison, not Tyson. Thank you if I can say it.